So, colleagues, I, I would suggest that we start. Kolegos, aš e, siūlyčiau pradėti, jeigu jūs susėstumėte. E, mūsų laukia dviejų studijų pristatymas. E, Visų pirma, e, moterų ir vyrų padėtis e, teisės profesijoje Europos Sąjungoje. Čia ilgai nekalbėsiu, suteiksiu žodį poniai Jutland. Ji yra šios temos kuratorė mūsų komitete. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū visiems susirinkusiems į šį svarbų seminarą dėl e, lyčių aspekto integracijos. E, džiaugiuosi, kad šiandien su mumis turime e, ekspertų grupę, žy, žymių ekspertų grupę, kurie pristatys mums savo pasisakymus. Monika Nater iš OSB Consulting Vienoje E, pristatys mums e, e, tyrimą dėl moterų padėties teisės profesijoje Europos Sąjungoje. Turime Lisa Irvin iš Queen's University Belfaste. Jos abi pristatys mano minėtą studiją. Taip pat turime ponę Jane Ellis iš ABA kuri taip pat yra parengusi savo studiją, apie ją girdėjome ir klausę, ir laukiame to pristatymo. Taip pat e, sekretoriatui noriu padėkoti. Sekretoriatas draugės su moterų teisų komitetu e, yra tyrinėjęs šią temą ir atlikęs svarbaus darbo, kurį jie ir pristatys. Turiu priminti Jums, kad e, sąjungos e, veikimo sutarties 8 straipsnis numato lyčių aspektų integravimą kaip horizontalų principą, e, ragina panaudoti visas galimybės skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Taigi kalbame apie vieną iš pagrindinių ES principų didžiuojosi, kad čia jūri komitete, kuris pirmauja tarp kitų komitetų, e, apsprendžiant, e, kaip ES turėtų pristatyti savo teisės sistemą, kad mes komitete turime savo veiksmų planą, kurį pasitvirtiname šių metų kovo mėnesį. Ir tame e, plane yra konstatuojama keletas dalykų. Labai svarbu, kad pradedame nuo savęs ir sakome, kad savo komiteto eh, visose darbo srityse eh, turime užtikrinti, kad visas personalas, komitetas, sekretoriatas, o taip pat ir eh, parlamento nariai turėtų turėti galimybę mm, dalyvauti įvairiuose renginiuose, seminaruose ir taip toliau, kad galėtume užtikrinti, kad e, mūsų kviečiami e, prelegentai ir ekspertai e, atstovautų abiems lytims, užtikrintų lyčių pusiausvyrą, rengiant mūsų pranešimus ir nuomonės, politinės frakcijos ir atskiri nariai turėtų laikytis e, atitinkamo lyčių balanso. Taip pat ir parenkant e, personalą e, turime atsižvelgti į tai, kad siekiama lygaus vyrų ir moterų atstovavimo visose lygiuose. Taigi mums reikia ir savo namuose atlikti tam tikrą darbą. Na, o galvojant apie mūsų platesnį darbą, tai e, mūsų, mūsų veiksmų plane mes taip pat sakome, kad yra svarbu, kad e, keičiantis nuomonėmis ir per svarstymus e, privalo būti užtikrinta tinkama pusiausvyra, kai kalbama apie temas ir praktinės priemonės. E, ir taip pat ir misijose mes turime ieškoti pažangiausių pavyzdžių. Galvodami apie šią temą, aš galiu cituoti šitą darbo planą ir toliau, bet taip nedarysiu, bet dabar suteiksiu žodį mūsų prelegentams. Bet prieš tai dar noriu padėkoti IBA advokatų asociacijai už e, jos įdomią studiją. Ji mane paskatino ir įkvėpė. Ir e, turiu pasakyti, kad e, iš to, ką aš perskaičiau, susidaro įspūdis, kad moteris iš tikrųjų yra pasiekusios aukštą kompetencijos išsilavinimo lygį ir nusipelno profesinėme, teisinėme gyvenime užimti deramą vietą. Tačiau egzistuoja struktūra, kuri apriboja žmonių galimybės šioje profesijoje ir tai e, daro žalą arba keičia vyrų ir moterų karjeras. Jeigu pažiūrėsime į aukštesnį lygmenį, tai matysime, kad ten vis dar tebėra daugiau vyrų negu kad moterų. Kalbu apie teisininko profesiją aukštesniuose lygiuose. E, taigi, e, studija taip pat sako, kad yra galimybių keisti tą situaciją. Noriu padėkoti taip pat ir parlamento komandai, kuri rengia parlamento studiją. Tai labai svarbus darbas. E, Jame matome, kad kol kas susidurėme su tam tikrais stereotipais ir e, neobjektyvumu, samdant į darbą dėl lyčių aspekto netinkamo traktavimo e, yra problemų derinant e, šeimos ir profesinį gyvenimą, trūksta skaidrumo, skiriant į tam tikrus postus ir žengiant karjeros laiptais, e, mažiau galimybės taip pat e, e, surasti teisininko profesijoje aukštesniuose postuose dirbančių moterų, kurios galėtų pasitarnauti kaip sektinas pavyzdys. Labai džiaugiuosi šiandieniniu renginiu ir manyčiau, kad dabar jau reiktų suteikti žodį ekspertams. Dėkoju, aš žinau, kad jūs e, labai e, įsitraukusi į šią temą. Dėkoju Jums, pradėsime nuo e, pristatymų, nuo dviejų studijų pristatymo. Pradėsiu nuo komisijos politikos C departamento parengtos studijos. Suteiksiu uh, žodį Monikai Nater. Dėkuoju, e, pirmininkė, e, ponės ir ponai, gerbėmėjai parlamento nariai, mes dviese su kolegė pristatysime šią studiją. Aš e, daugiau pakalbėsiu apie mūsų naudotą metodologiją ir bendrasias išvadas o kolegė Lyza Irvin e, pateiks e, daugiau e, smulkmenų ir detalių dėl konkrečių teisės profesijų. Ir paskui baigsime politikos rekomendacijomis, kaip pasiekti lyčių balansą teisininko profesijoje. Pirminkė, užmiršau paminėti, bet kiekvienai po 10 minučių, iš viso, 10, iš viso 20. Aš esu iš OSB Consulting, tai privati konsultacinė firma. Vienoje e, dirbame užimtumo socialinės politikos lyčių lygybės rytyse. Mano kolegė Liza Irvine yra iš Belfasto Queen's University universiteto. E, universitetas patenka į 2016 metų pasaulio geriausių universitetų pirmąjį procentą. Ir kolegė dirba politikos departamente. E, taip pat e, skaidrėje matote septynių ekspertų, kuriuos mes pasitelkėme, pavardės E, studijos tikslas buvo susidaryti e, nuomonę apie lyčių situaciją 28 valstybėse narėse teisininko profesijos aspektu ir e, įvardinti ir e, ištirti priežastis, dėl ko kai kuriuose profesijose ar e, E, srityse e, lytys nėra vienodai atstovaujamos. Paminėsiu keletą metodologinių iššūkių, su kuriais susidūrėme. E, palyginamieji duomenys prieinami tik tai nuo 2014 metų. Duomenys taip pat e, buvo įmanoma tik tai interpretuoti, užduodant tyriejų klausimus. E, taip pat e, profesijų pavadinimai ne visada sutampa įvairiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, ne visose valstybėse surasite profesiją, kurią vokiškai vadinasi Rechtspfleger. Kai kurių duomenų iš vis nebuvo įmanoma surasti arba jų trūksta kai kuriems metams. E, taigi netikslus duomenys dėl e, teisininkų, e, nepakankami duomenys dėl dėstytojų, teisės dėstytojų. Taigi teisės profesoriai kai kuriais atvejais buvo pateikti tik tai E, socialinių mokslų srityje, tuo tarpu ekonomikos e, kitų mokslų srityse teisės profesoriai nebuvo įtraukti į statistiką. Paminėsiu keletą kliūčių, su kuriomis susidurėma įvairiose teisininko profesijose. Tai e, netiesioginis neobjektivumas, e, ar nuokrypis lyties e, aspektu e, moteriams daug sunkiau yra suderinti motinystę su e, profesija. Joms taikomi aukštesni standartai kai, negu kad vyrams. E, Paprastai vyrų atveju e, yra pakankamai gerai nusistovėję tinklai, kurie leidžia vyrams vieniems kitus paremti, tuo tarpu moterų atveju e, tai mažiau išsivystę. Na ir taip pat egzistuoja e, vadinamosios stiklo lubos moterų atžvilgių moteriams sunkiau prasibrauti į aukštesnius postus. Taip pat aš jau minėjau, kad paskirime į postus trūksta skaidrumo. Visose teisės profesijose akivaizdu, ypač aukštesniuose postuose, kad e, moterų e, skaičius yra mažesnis negu vyrų, nors e, ir įvairuoja tie skaičiai. Ir mano kolegė kaip tik ir pristatys atskiras teisės profesijas. Kiekybinis studijos skirsnis yra paremtas nacionalinės statistikos šaltiniais Ir jeigu mes žiūrime į teisminius, teisminės profesijas, tai mes daugiau rėmėmės ES teisingumo teismo ataskaitomis. E, o taip pat statistiką rėmėme, e, rėmėme ES valstybių narių e, advokatų asociacijų duomenimis o studentų ir dėstytojų skaičių rinkome iš įvairių universitetų ataskaitų. Jeigu pažiūrėsite į teisėjų kategoriją, tai matome, kad Kol kas e, moterų skaičius e, Europinės teisės e, šalyse viršyje vyrų skaičių, 59 procentai moterų. Tuo tarpu anglosaksų kraštuose yra truputį atvirkščiai. Kalbant apie aukščiausią į teismą ir jo teisėjus, Tai tik tai trijose šalyse 14 metais e, tarp teisėjų dominavo moterys. E, reikia pasakyti, kad mažesnėse postuose moterų yra iš tikrųjų daugiau, bet aukštesnėse mažiau. Panašų vaizdą matome tarp prokurorų e, pirmos instancijos teismuose 59 procentai postų priklauso moterims. E, Slovenijoje pirmos instancijos prokurorų tarpė 74 procentai yra moterų. Aukščiausio teismo lygyje e, būtent vyrams atitenka 60 procentų visų postų 2014 metais čia pirmavo Belgija, o Švedijoje moterų dalis sumažėjo nuo 60 procentų iki 40. Luksemburgė 62 procentai e, postų e, aukščiausio teismo lygyje priklauso moteriams. Kalbant apie personalą, dirbantį teismuose, bet ne teisėjais, e, tai čia e, mes e, apžvelgėme įvairias profesijas, tame tarpe administracinį ir techninį personalą. Reikia pripažinti, kad pusiausvyra yra daugiau ar mažiau gera. Nors e, tarp personalo taip pat dominuoja moterys, išskyrus Luksemburgą. E, kalbant apie advokatų e, proporcijas, mes rėmėmės ES valstybių narių advokatų asociacijų duomenimis. Daugiausia e, moterų advokačių e, atsirado Bulgarijoje, Slovakijoje. Žiūrint į anglosaksiškuosius kraštus e, dominuoja vyrai. Kitose valstybės narėse 11, ypač rytų ir centrinės e, Europos valstybėse, tarp notarų e, dominuoja moterys. Tačiau Austrijoje 81 procentas moterų yra vyrai. Tik tai Liuksemburgė, Maltoje ir Slovenijoje matome tinkamą vyrų ir moterų pusiausvyrą. E, teisės studijos e, einant metams vis moteriškėjo kabutėse. Baltijos valstybėse ir Kroatijoje E, proporcija pasiekė 70 procentų moterų, 30 procentų vyrų. Tačiau jeigu žiūrėsime į doktorantūros lygio studijas, e, Austrijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje, Slovenijoje e, moterų vis tik dar buvo daugiau, tuo tarpu kitose valstybėse dominavo vyrai. steiksiu žodį dabar vėl kolegijai Monikai Nater. E, studijos duomenys rodo, kad e, egzistuoja ryčių, e, lyčių balansas aukštesniuose teisės profesijos lygmenyse. Bet jeigu žiūrėsime į uh, padėjėjų personalą, e, jame dominuoja moterys. E, taigi reikia kurti ir išlaikyti tokią aplinką, kur ir moteris, ir vyrai turėtų lygias galimybės siekti karjeros. Kalbant apie kitas rekomendacijas, kurias galime padaryti remiantis šią studiją, E, štai ką reikėtų pasakyti. Keitimasis pažangiaja praktika ir e, valstybių narių skatinimas renkti projektus e, tuose srityse, kurios yra susijusios su lyčių lygybė teisės profesijoje. Reikia pozityvaus ir aktyvaus požiūrio į lyčių lygybę. Reikia skatinti, kad valstybės narės e, sudarytų savo veiksmų planus šitoje srityje. Būtina e, kurti sisteminius stebėsenos metodus, kurie leistų tinkamai stebėti situaciją atskirose profesijose. E, lyčių įvairovės diskusijos turėtų skatinti valstybės narės išsikelti tikslus ir juos įgyvendinti ir ieškoti tam geriausių priemonių. Reikėtų tam tikrų stimulų, e, kad galima būtų kurti lyčių lygybės tinklus e, teisės profe, profesijose. Yra keltas mūsų rekomendacijų dėl duomenų. E, antriniai duomenys mūsų studijoje nebuvo visada nuoseklus ir todėl mes siūlome, kad reikia sukurti uh, statistikos rinkimo bendrą sąrangą, tai leistų geriau palyginti atskirų valstybių duomenys. Būtina gauti daugiau empirinių duomenų, reikia išsamesnių duomenų palyginamajame lygmenyje, pavyzdžiui, kai kalbama apie lyties poveikį darbo užmokesčiui arba apie tai, kiek moterų ar vyrų specializuojasi įvairiose srityse, kiek užtrunka e, padaryti karjerą vienoje ir kitoje srityje, e, kiek vyrų ar moterų dirba nepilną darbo dieną. Taip pat e, pritruko duomenų apie tai, kiek profesorių dirba teisės srityje, aukštajame moksle. Taigi, kai kalbama apie teisės profesorius, tai e, būtina e, siekti platesnių duomenų, o ne vien atsižvelgti į duomenys apie tuos tikruosius profesorius, kurie dirba socialinių mokslų srityje. Didesnis dėmesys turi būti skiriamas lyčių e, problemoms e, teisininkų e, rengimo programuose. Taigi lyčių problemos turėtų būti įtrauktos kaip horizontalios problemos. Dėkoju Jums uždėmesį mielai atsakysime į jūsų klausimus. Dėkoju už jūsų labai įdomius pasisakymus ir prieš pernant prie klausimų. Siūlyčiau išklausyti antrojo pranešimo, o paskui jau pradėsime klausimų atsakymų seansą. Kolegė Jane Alice. Ji yra teisės politikos ir tyrimo e, direktorė. Ji pristatys tyrimą apie moteris dirbančias verslo advokatėmis. Prašau, žodis jums. Dėkoju už man suteiktą žodį. Džiaugiuosi galėdama pristatyti savo pranešimą. Ir e, dabar e, tas praneštų pranešinį galutinė versija pasirodys gruodžio mėnesį. Mes e, dirbome rengdami šį tyrimą mes stengiamės pasižiūrėti, kokią teisinę praktiką vykdo Europos komisija. 6 tūkstančių atsakymų į savo klausimyną sulaukėme ir savo klausimyną papildėme e, tyrimais papildomais ir studijomis. Įtraukėme ir štai kolegių pateiktą pranešimą į tai. Ačiū Jums už jį. Mes padarėme tokią išvadą, kad mūsų pranešimus yra susisabiem sritimis. E, E, mes kalbame apie moterų verslo advokačių praktiką. Narystė čia yra aiški. Pasiekmė yra tokia, kad daugelis informacijos sukauptos yra susite, su, surinkta tik apie teisinės firmas, apie teisės profesorius, apie teisinės firmas. Jūsų pranešimas yra regisi apie paveldėjimo teisę. O dabar kalbam apie ką kitą. Yra kalbama apie tai, kad reikėtų, kad teisininko profesija tampa vis labiau moteriška. Paskutinius 20 metų augo nusikalstamumas, bet mes manome, kad tai yra ne visai tiesa, nes mes manome, kad dabar tai skaičiai yra panašus. Mes, mūsų surinkti duomenys rodo, kad 30 procentų rodo, kad moteris buvo uh, moteris dirbo teisės firmose, bet gal tik 30 procentų jų buvo firmos bendrasavininkės. Mes iš tikrųjų dabar nematome, kad būtų labai daug tokių pozicijų, kur moteris užimtų teisinėse firmose vadovaujamą vaidmenį. Pirmiausia, e, iš mūsų tyrimo ir iš apžvalgos, kurią atlikome, pasirodė, kad tos įvairovės politikos, kurios dėgiamos, ne visai veikia. Jeigu ir veikia, tai tik labai nedaug. Ir Man įdomu buvo išklausyti e, tą pastabą apie darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Moteris e, pradėjo dirbti darbo vietose, kurios jau egzistavo. E, paskui politika buvo vystoma taip, kad vyrai turi užimti tas anksčiau egzistavusios darbo vietas ir jie pasinaudoja anksčiau teisinėse firmose egzistavusias struktūras, kad galėtų jūs įsitvirtinti, jeigu teisės firmos ar kitos darbo vietos iš tikrųjų stengiasi įvairovę užtikrinti darbo vietoje, bet manau, kad pirmiausia, ten turi prasidėti geriausia praktika, o dabar dabartinė praktika turėtų būti tokia, reiktų išsiaiškinti, kokius yra konkrečios problemos ir pabandyti jas spręsti. Tos įvairovės politikos, kurias kurios buvo parengtos, buvo parengtos tam, kad būtų galima uh, iš dalies tas problemas išspręsti situacijas, nes iš tikrųjų jūs kalbate labai labai greitai, sako pirmininkė, nes sekti sunku ir vertėjams labai sunku. Dėkoju. Taigi, įvairovės politika yra viena medalio pusė, kur bandoma moteris pritaikyti prie darbo vietų ir darbo vietas pritaikyti prie moterų poreikių moterų atsiranda daugiau tose, toje srityje, teisės srityje, bet e, taip pat matome, kad keičiasi ir pati ideologija. Daugelis įmonių, tarptautinių įmonių pirmiausia. Teisės rytis įmonių patiria tuos pasikeitimus. Matome, kad atsiranda vis daugiau e, notarų biurų, teisinių kabinetų, dirbama ir apmokamas valandas ir neapmokamas. Apmokestinama yra apie 1300 valandų per metus. 2015 metais jų buvo 2200. Tai skaičiai yra gerokai išaugę. Bet ne pats valandų skaičius per metus. Jeigu norite ap, reikia dirbti 40 valandų per savaitę, jeigu norite pasiekti tuos nustatytus skaičius. Na, bent 50 valandų per savaitę turėtų, tu, turėtumėte dirbti, jeigu norėtumėte e, gauti tą numatytą atlyginimą. Na, matome, kad asmeninio laiko, jeigu šitai dirbama, lieka mažiau. E, biuruose teisininkų vis dažniau matome vaikų. Tai reiškia, kad mama yra priversta dirbti ir asmeninių laikų lieka mažiau laiko, šeimai lieka mažiau. Na, bendrasavininkiai tų teisinių firmų dažnai būna vyrai. Iš advokatų laiko la, laukiama, kad jie e, įmoniai atsiduos šimtų procentų kolegoms, klientams ir taip toliau. Tai yra naujas požiūris ir moterims tai yra irgi nepalankus faktorius daugelį straipsnių, kurį skaičius kalbėjote apie tas vadinamasias stiklo lubas. Tai va teisės rytis moteriams yra tapusi tikra aklavietė. Kalbama apie globą, apie globėjo pasirinkimą. Na, aišku, svarbu vienas kitą pagloboti, ten, kai reikalinga nukreipti. E, tačiau advokatas, kuris nori pasiekti daugiau, jam reikia daugiau negu paprasčiausios globos. Jam reikia labai rimto sponsoravimo. E, mes kalbame čia apie labai skaidrius procesus. Galima nutikti taip, kad advokatą parenka kokie nors e, advokatų, pavyzdžiui, biuro e, šeimininkai, pasikviečia į advokatą dirbti ir tuo būdu jis patenka jau į advokatūrą, į advokatų tarpą. Ir ta globa yra naudingas dalykas, bet kai jau dirbi tokiam advokatų kabinete, tokia kontoroje kurį laiką, paprastai jumis ir jūsų ateitimi kaip advokato domisi firmo šeimininkas. Jis jūs, jums padeda, jūs globoja ir čia viskas vyksta labai neformaliai. Na ir paprastai asmenys, kuriems priklauso kontora ir padeda tiems jauniesiems e, savo biuro nariams ir būtent tie savininkai ir sprendžia, kada tas pradedantis advokatas galiausiai galės tapti bendra savininkiu galbūt ar asociuotų nariu. Paprastai renkasi tokius žmonės, kurie jos pačius yra panašus, pavyzdžiui, požiūriu į darbą. Tai yra faktas, tai yra tokia yra žmogiška patirtis, tačiau to, tokia praktika turėtų keistis, nes šis procesas nėra skaidrus. Priešingai, jis labai jau neskaidrus. Seksualinis priekabiavimas taip pat yra problema. Ta problema ir toliau trukdo siekti pažangos, užtikrinant įvairovę. Ir priekabiavimas tebelieka svarbi problema tiek vyrams, tiek moterims. 50 procentų tiek vyrų, tiek moterų atsakydami į klausimynus pasakė, kad jiems šis dalykas yra problema ar yra buvusi problema. Tyrimas rodo, be kita ko, kad aktorių ar advokatų atvejai ne vieninteliai, pavyzdžiui, apskaitos firmose ar kitose profesijose ta problema taip pat yra aktuali. Thank you. Thank you very much for this. Uh, very... Mielai atsakysiu jūsų klausimus. Pirmininkė, ačiū už jūsų pasisakymą. Ačiū, ponė Elis. Jūs kalbėjote apie didžiulį skaičių dirbtų valandų. Kiek turi dirbti advokatas konkrečioje advokato kontoroje vidutiniškai? Aš įsivaizduoju, kad jeigu pasakytumėm skaičius, kiek valandų reikia dirbti per dieną, tai tie skaičiai būtų didžiuliai. didžiuliai. Mano kaiminė sako, daugiau negu 12 valandų yra darbo diena, regis, ar ne? Na, reikia būti tikrai lengvai pamišusiu, kad rinktumėsi tokį, da, tokį darbą, tokią darbo dieną. O dabar išklausysime. Iš, išklausėme tiksliau abiejų pranešimų, o dabar suteiksiu žodį klausimams, pastaboms ar šiaip kokiams išvalgoms išsakyti. Jeigu leisumėte, aš turiu vieną klausimą. Jau dabar. Savo studijoje jūs e, kalbėjote apie Europos valstybės ir anglosaksiškasias valstybės. Anglosaksiškose valstybėse, sakote, dominuoja vyrai daugiausia, kalbant apie teisinės profesijas. Ar yra koks nors paaiškinimas, kodėl egzistuoja toks skirtumas e, tarp lyčių atstovavimo? anglosaksiškose valstybėse ir kitose valstybėse. Dėkoju už jūsų klausimą. Priežastis yra tokia. Anglosaksiškose valstybose e, kitaip žiūrima į šios profesijos prestižą. procesas pasiekti šią poziciją, gauti advokato važiuoti darbą yra skirtingas. Daugiau skaidrumo, nes yra labai aiškios procedūros. Pavyzdžiui, siekiant gauti darbą teisminėse struktūrose ar teismuose. Ar galėčiau pratesti vokiškai? Na taip, galite, sako pirmininkė, turime užtikrintą vertimą, galite tikrai kalbėti vokiškai. Aš tik norėjau pridurti, kad procedūra teismuose civilinės teisės šalyse yra skaidresnė. Procedūra, kurios laikomas, yra labai aiški. Tuo tarpu, kai sandraugos valstybėse ar anglosaksiškose valstybėse toks darbas gaunamas tinklų pagalba, rekomendacijų dėka. Būtent taip viskas ir vyksta. Būtent e, tuos tinklus, ką tik minėjo ir kolegės. Būtent tie tinklai yra e, atsirandantis labai anksti. Vyrai vieni kitus remia tų tinklų pagalba. Ir kaip buvo teisingai pasakyta, Čia mes kalbame ne tik apie vyrų ir moterų lygybę, mes čia kalbame apie, na, tam tikro pobūdžio ryšius, profesinius ryšius. Tačiau taip jau būna, toks tokį sutinka ir skaičiai tai parodė. Yra labai svarbu e, situaciją čia pakeisti. Ta procedūra turėtų būti daug skaidresnė, kad būtų suteiktos didesnės galimybės visiems e, tos profesijos pasiekti. Dėkoju, sako pirmininkė. Ir prašau. Turiu neklausimą, tik norėjau pakomentuoti. Man atrodo, jūsų tyrimai labai svarbus mūsų komitetui. Abi studijos labai įdomios, jūs labai aiškiai paaiškinot, kas ir kaip. Mes gavome ir rekomendacijų. E, ką, ką, kuo remtis rengiant parlamento studiją. Parlamentas turi veikti šioje srityje. Aš tikrai rekomenduočiau kolegoms dirbti prie šių klausimų. Kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie lyties aspektų integravimo veiksmų planą, siūlyčiau būtent pasiremti šiomis studijomis, kad galėtume toliau plėtoti šią temą E, praturtindami tai, ką jau esam prieėmę ir pradėję gyvendinti. Ačiū už jūsų indėlį į diskusiją. Aš manau, kad jūsų pranešimas yra labai įdomus, sakau tai kaip pranešėja lyties integravimo klausimų. Kolegos ne visi dabar dalyvauja posėdėje, bet po šio seminaro būtinai kolegoms pertusime informaciją ir trauksim į bendrą darbą. Ačiū kolegiai, tai buvo puikus apibendrinimas diskusijai. E, man belieka padėkoti mūsų prelegentams. Tiesa, gal Europos komisija, atleiskite, sakau, gal Europos komisijos atstovai dar turėtų e, noro tarti žodį. Europos komisijos atstovė, ačiū. Be abejo, išklausime dviejų labai įdomių studijų pristatymų. Mes, jos atitinka tą liniją, kur mes, prie kur dirbame mes Europos komisijoje. Mes rengdami lyties, aspekto, lyties aspekto integraciją turime remti šiomis studijomis. Čia mes turime kalbėti ne tik apie sektorių atskirų segregaciją, bet panagrinėti daugiau sektorių problematiką ir pasižiūrėti, kaip e, kokios kliūtis, e, kokias kliūtis sukuria tos vadinamosios stiklo lubos, ar gal yra ir kitų barjerų. Lyčių lygybės institutas jau buvo paminėtas anksčiau. Buvo pateikta studija, kuri buvo labai labai panaši E, tačiau ten buvo kalbama apie kitokį sektorių. Ir iš tikrųjų labai svarbus yra tas skirtumas. Šiandien mes kalbėjome koliokvime apie pagrindinės teisės, mes kalbėjome apie tai, kiek laiko dirba moteris, kur jos dirba. Mes taip pat kalbėjome apie moterų ekonominį įgalėjimą. Kai kurie jūsų paminėti elementai abiejose studijose aiškiai patvirtina tas diskusijas, e, kurios, e, ta, tos argumentus išsakytos diskusijose vakar. Ir aš manau, kad, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip ne tik karjera, ne tik tie nematomi barjerai turi būti iškelti aikštėn. Mm, nes jūs kalbėjote apie tai, kad, pavyzdžiui, teisininkų profesorijoje svarbu turėti tokį sponsorių, tokį globėją, kuris jums padėtų, e, bet jūsų studijose palistas buvo ir toks aspektas, kaip, pavyzdžiui, asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyra. Manau, kad darbo valandos irgi yra tas dalykas, prie kurio reikėtų dirbti daugiau. Iš tikrųjų, tos e, darbo valandos yra ilgos ir e, asmenys, kurie dirba, vadovaujama darba dirba ilgas darbo valandas. Moterims tai ne visada yra prieinama. Ačiū už jūsų pateiktą informaciją, tai padeda geriau suprasti lyčių situaciją mūsų visuomenėje. Ačiū už jūsų problematiką pateiktą susijusią su teisininkų profesija. Be abejo, situaciją stebėsime ir toliau ir skatinsime Europos parlamentą irgi dirbti šiuo klausimu. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Aš manau, kad dabar visi turime subendrinti savo pastangas, visi geros valios vyrai ir moteris turi dirbti kartu. Tiesa, pamiršau paminėti, kad vakar mes e, e, pradėjome veiks, gyventi veiksmų planą dėl darbo užmokesčio skirtumo tarp vyrų ir moterų. Tai irgi tas klausimas, kuris yra labai svarbus. Mes stengiamės parengti labai aišku planą, kad būtų galima spręsti šios klausimus susijusius su tuo, kodėl e, lyčių neligybė tokia egzistuoja darbo užmokesčių srity. Ačiū, mhm. sako pirmininkė. Pabandysime ir mes padaryti viską, ką galime, kad tas veiksmų planas būtų sėkmingai įgyvendintas. Ir dabar žodį suteiksiu Silvijai. Vielen Dank. Äh, ich wollte das jetzt nicht weiter verlängern, äh, aber ja. Labai ačiū. Nenorėčiau be galo plėtoti diskusijų, tač, nes mes ir šiaip apie ką kitą šnekame. Yra sakoma, kad valstybės narės turi į aukščiausiąjį teismą visada siūlyti kokią nors moterį. Nuo pat pradžių tokia, e, toks pasiūlymas užtikrintų lygybę tarp vyrų ir moterų ir tada būtų dar ir galimybė moteris skatinti išrenkant jas į tą teismą. Tačiau dėja, viskas kas yra, da, da, e, kas darytina paradigmų išnaikinimo vardan, tai tiltų į labai didelį sąrašą. Šiaip tai norėčiau padaryti išvadą. Geriausia, tiksliau labai gerai, kad nors šiek tiek pajudėjom į priekį, džiaugiuosi e, šio klausimo sprendimu, na, o Juta iš savo pusės padarys viską, ką gali, kad uh, paskatintų lygybę tarp vyrų ir moterų. Labai ačiū visiems už tai, kad atvykote. Uždarysiu klausimą. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. 30 klausimas. <laughs> So, number, item number 30. Taigi, 30 klausimas tai seminaras Dėl to ar lengva ar sunki užduotis yra planuoti tarp valstybinio pobūdžio paveldėjimą. Nežinau, kodėl toks klausimas yra keliamas, nes aišku, kad tai labai didelis iššūkis. Bet žinoma, mes išsiaiškinsime daugiau apie tai per šį seminarą. Taigi, seminaras susijęs su labai sudėtinga tema, kurią mūsų komitetas yra neseniai nagrinėjęs, eina kalba apie reglamentą dėl paveldėjimo, jis įsigaliojo prieš du metus. Čia kalbame apie tai, ar e, šis reglamentas siekia išsikeltą tikslą, e, e, suteikia teisinį užtikrintumą ES piliečiams. Mes turime e, pakvietę visą virtinę prelegentų į šį seminarą. Reikia pasitikrinti, ar e, veikia mūsų e, įranga, nes mes esame pakvietę poną Jonathan Fitchen iš Aberdyno universiteto, kad jis pristatytų svarbiausias išvadas iš studijos. E, kurią buvo užsakiusi e, mūsų piliečių teisų ir konstitucinių reikalų politikos departamentas. Taigi e, šis reglamentas yra labai svarbi, svarbi priemonė e, teisės profesionalams, kurie sprendžia bylas susijusią su paveldėjimu. E, Labadiena, e, mes pristatome studiją, kurią atlikome 15 ir 16 metais, dalyvavo profesorius Paul Boyment, e, Johnson Fitchin ir Jane Holiday. Aš pristatau šią studiją ir mano pavardė yra Jonathan Fitchin. Studijos kontekstas. Reglamentas 650-2012 yra skirtas suderinti privačią tarp, tarptautinę teisę, privatinę tarptautinę teisę ir teisės taisyklės bylose susijusiuose su paveldėjimu. 22 valstybėse narėse paveldimo srityje egzistuoja vienas ar daugiau autentiniai dokumentai. E, paveldėjimo reglamente yra dvi nuostatos, tai yra 59 ir 60 straipsnis, kurie sukuria skirtingą teisinį poveikį e, atskiriems e, autentiškiems dokumentams. 59 straipsnis, e, kuriam buvo skirta ši studija, reikalauja, kad kita valstybė narė, išskyrus išimti dėl e, viešosios politikos, priimti gaunamą paveldėjimo autentinį dokumentą, suteikiant jam tą pačią įrodomąją galę, kokią toks dokumentas turėtų priimančioje valstybėje narėje. Ir e, priėmimo e, savoka yra autonomiška. Tai yra nauja savoka ES teisėje ir taip pat e, nacionalinėje teisėje. Taigi, norint suvokti, koks yra įrodomasis poveikis, e, tų autentiškų dokumentų įvertinti, ar paveldėjimo autentiškas dokumentas iš kitos valstybės narės e, yra iš tikrųjų pateiktas ir paskui apsispręsti e, dėl to, kaip e, tinkamai įgyvendinti šitą nuostatą nacionalinėje teisėje yra svarbiausia 59 straipsnio funkcionavimo prielaida. 59 straipsnis numato esminės pagrindinės taisyklės, o įgyvenimo reglamente 1329-2014 egzistuoja neprivalomas standartas. Jis yra apibrėžtas antrajame priede. Mes norėjome e, savo studiją padėti e, įvertinti 59 straipsnio numatomus žingsnius nuo A iki C. Reikia pasakyti, kad tokia parama iš mūsų pusės ypač vertinga Švedijai, Suomijai ir Kiprui, kuriuose autentiškų e, dokumentų neegzistuoja. Dėl metodologijos. E, Aberdyno universitetas e, pasamdė nacionalinius ekspertus iš 25 valstybių narių mes paprašėme ekspertų atsakyti į labai detalų klausimyną apie savo šalies teisės sistemą, e, autentinių dokumentų naudojimą joje ir kaip tie dokumentai e, yra traktuojami įvairiose situacijose mes taip pat siekiame gauti ir kitokios informacijos, pavyzdžiui, dėl išimties dėl viešosios politikos. Taip pat gavome ir papildomų ataskaitų, pavyzdžiui, iš Europos notariatų tarybos. Savo pranešime mes iš kiekvienos nacionalinės ataskaitos e, paėmėme svarbiausius duomenis dėl e, egzistuojančių e, paveldėjimo autentinių dokumentų egzistavimo, tų dokumentų e, įrodomosios galios 22 valstybėse narėse ir taip pat paėmėme informaciją susijusią su išimtimi, kuri taikoma dėl viešosios politikos Mūsų e, pranešime mes organizavome savo išvadas pasiremdami 1329-2014 reglamento antruoju priedu. Taip pat patiekėme ir savo rekomendacijas dėl tinkamo paveldėjimo reglamento taikymo. Mūsų rekomendacijos. Mes rekomenduojame, kad interpretuojant 59 straipsnį nereikėtų maišyti uh, prieimimo, acceptance savokos su savoka recognition, pripažinimas. Taigi tai reiškia, kad e, įrodymai e, perduoti kitai valstybei nariai ir turi būti traktuojami kaip įrodymai, vadinasi, gali būti ginčiami ten. Toliau e, mes rekomenduojame, kad būtina tinkamai naudoti įgyvendinimo reglamento antrąjį priedą. Tokio priedo standartas e, padeda kitai valstybei nariai įvardinti gaunamą paveldėjimą autentinį dokumentą. Taip pat reikia užtikrinti, kad ir notarai gali patys sudaryti antrojo priedo standarto e, autentišką dokumentą. Toliau e, antrojo priedo forma turėtų būti pakankamai detali, kad kitos valstybės narės institucijos galėtų laikyti ją priimtiną. Taigi tie duomenys turėtų būti standartizuoti iš anksto. Reikėtų uh, plačiau tarp teisininkų skleisti informaciją apie tai, kad 72 straipsnio ankstesnės procedūros dabar nebėra taikomas. Mes taip pat e, siūlome, kad valstybės narės, taikydamas 59 straipsnį, visų pirma stengtųsi reikalauti, kad būtų pateikta antro priedo forma, jeigu ji nėra pateikta. Antra, kad reikalautų būtinų vertimų, kai kalbama apie autentiškus dokumentus. Ir trečia, kad prašytų ir reikalautų paramos iš valstybės narės, iš kilmės valstybės narės notaro. Dėkuoju už dėmesį. Profesor. Dėkuoju profesorius mūsų negirdė, bet bet kokiu atveju ačiū jam už pranešimą. O dabar man malonu suteikti žodį ponui François Tremusa. Jis yra notaras Tulūzoje. Žodis jums. Dešimt minučių. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi turėdamas galimybę pasisakyti čia šiandien. Ačiū tų 200 tūkstančių kolegų dirbančių notariatos rytyje Europoje vardu. Aš esu notaras dirbantis Prancūzijoje ir jau nuo tada, kai įsigalėjo paveldėjimo reglamentas, turėjau progą taikyti e, Ispanijos, Vokietijos, Belgijos ir Olandijos autentiškus paveldėjimo dokumentus be jokių problemų. Ir Ispanijos, Ispanijos ir Belgijos. Ispanijoje ir Belgijoje taip pat buvo e, nagrinėjami mūsų pateikti autentiški dokumentai, problemų irgi neiškilo. Taigi paveldėjimo reglamentas atrodo veikia. E, norėčiau pasakyti štai ką. Tai yra didžiulė pažanga, kuri palengvina paveldėjimo, e, paveldėjimo reikalus, kai byla yra tarptautinė. E, jau ES teisės kuriejai turėjo tokių minčių e, kurti tokią sistemą. Kodėl? Ogi todėl, kad piliečių nuomonė e, reglamento taikymo apriptis yra labai plati, paveldėjimo reikalai visada taiko, tvarkomi E, atitinkamų institucijų užsimančių šiais klausimais. Kuriami nauji dokumentai, suteikiantys paveldėtojams naujų galimybių, tos reikalus tvarkyti paprasčiau. Tas reglamentas pakeitė tas egzistavusias 25 sistemas, teisinės sistemas, dabar turime vieną dokumentą, tai taikom visose šalise ir nura, yra nurodyta, kad remiamasi ta teisinė sistema, tos šalies teisinė sistema, kur gyveno pasarojų metu e, testamento palikėjas. Ir paprastai yra remiamasi teisinėmis normomis taip pat tos šalies, kur mirė e, gyvenęs testamento palikėjas. Mes e, aišku, galime kalbėti apie tai, ką galėtume pagerinti, kokių sunkumų dar yra, tačiau iš pat pradžių, aišku, norėjau pasakyti, kad šio reglamento pobūdis yra ypač teigiamas. Dabar keletą žodžių apie sunkumus. Pirmasis iš tų sunkumų, su kuriuo susidurime kaip praktikai, yra toks, kai tenka taikyti, pažiūrėjau, mūsų valstybės e, teisės aktus. Kai kalbame apie ES teisės aktus, e, problemos išsprendžiamos, taip labai jau paprastai kalbant. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu gauname dokumentus iš Kazakstano, tai tuomet iš ten gauti informaciją yra daug sunkiau, o kartais net neįmanoma. Ir būna tokių atvejų, kurie laimiai nėra labai dažni. Kai dėl pirmojo straipsnio šio reglamento, kur yra kalbama, kur yra pateiktas sąrašas E, apimantis tam tikrus e, klausimus. Reglamentas sako, kad fiskalinių dalykų jis neapima. E, turime klientų, kurie ateina pas mus ir sako, na puiku, kadangi ir egzistuoja paveldėjimo reglamentas, aš sumokėsiu paveldėjimo mokesčius tai valstybei, kur esu paskirtas paveldėtojų, bet ne, viskas vyksta ne taip, nes reglamentas neapima uh, E, fiskalinių reikalų. Šis klausimas dėl tos, tų mokesčių mums yra užduodamas kokius keturis kartus to paties sustikimo su klientais metu, nes žmonės nesupranta, kodėl taip yra. E, šiek tiek ilgiau norėčiau pakalbėti apie e, santokos režimą. E, tai yra skirtingas režimas nuo paveldėjimo tvarkos ir mes e, prieš, e, mes turime kalbėti apie pirmiausia santokos režimo sutvarkymą, o paskui jau paveldėjimo režimo sutvarkymą. E, egzistuoja dviejų tipo taisyklės, priklausančios vienam ir kitam režimui, ir tos taisyklės vienos kitas įtakoja. Ir kaip žinia, taisyklės susijusios su santokos režimu dar yra neharmonizuotos. Tikėkime, kad nuo 2019 sausio tai bus įvykę. Galite sakyti, liko nedaug, 15 mėnesių lūkterėti ir viskas e, pasidarys tvarkinga. Na taip, tai bus taikoma toms poroms, kuris susitoks nuo 2019 metų. O dabar mes vargome paveldėjimo reikalus tų porų, kurios yra susituokusios keletą metų ar keliolika metų dažniausiai ir mums tuo met, e, na, teks e, gyventi dar su tom pasiekmėm, kai nėra harmonizuotų taisyklių susijusių santokos režimu. Ir čia galėčiau pateikti du pavyzdžius. Vienas pavyzdys susijęs su Prancūzija ir Katalonija, e, su Prancūzijos Katalonija, kur paveldėjimo reikalus tvarkančios institucijos santokos režimas būtų. E, santokos, santokos režimą reikia kelti klausimą, ar sutoktinių turtas yra laikomas bendru ar atskiru abiejų sutoktinių turtu. Ir jeigu Prancūzijoje visas esantis turtas priklauso tai apriepčiai, kurią tvarko paveldėjimo reglamentas, tai problemų būtų mažiau. Tačiau šiuo atveju Prancūzijos notaras sakys, kad pavyzdžiui, gali būti taip, kad visas esantis turtas turėtų būti tvarkomas pagal santokos režimo, tuo tarpu Ispanijos notaras gali pasakyti, kadangi atvejis susijęs su Katalonija, kad jis visiškai taip nemano, kad jis mano, kad turėtų viskas būti tvarkoma pagal paveldėjimo režimą. Taigi, problemų yra, po keletų metų uh, E, įsigalios, kaip jau sakiau, tas harmonizuotas santokos režimas ir e, nežinau, kaip reikės visus tuos reikalus spręsti. Neišeis taip vieną, vienu mostelimu rankos nubraukti visos praeities, problemų liks ir jas reikės ateityje spręsti. Klausimas kaip. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra įprastinės gyvenamosios vietos savoka. Reglamente Apie tai yra kalbama, kai sakoma, kaip bus įgyvendinamas paveldėjimo aktas. Daugeliu atveju problemų dėl to nekyla, visi remiasi teisės aktais tos vietos, kur gyveno velionis. Jeigu jis gyveno daug metų tam tikroje vietoje, tam tikroje valstybėje, nekyla jokių abejonių, bet universitetuose ar leidiniuose kalbam apie tokius patologinius atvejus, kai žmonės gyvena, pavyzdžiui, vienu metu dviejose šalise. E, arba kai žmonės sulaukia pensinio amžiaus e, gyvena 8 mėnesius pietų Europoje, likusią metų dalį šiaurės Europoje. Tad kaip tuo atveju spręsti, kur yra įprastinė jų gyvenamoji vieta? Ar šiaurės Europa, kur liko jų e, pajamos, kur jie pildo mokesčių deklaracijas, kur jie gydosi, ar pietų Europoje? Taip pat galėtume paminėti ateitų žmonių, kurie perkelia savo pensiją į kitą šalį dėl finansinių ar dėl praktinių priežasčių. Ir pavyzdžiui, jeigu asmuo kitoje šalyje atsiduria globos įstaigoje, nes nebegali ir nebegali pareikšti savo valios, tai yra pažeidžiamas asmuo, pavyzdžiui, paveiktas Alzheimerio lygos arba kitos, netaip svarbu, ar galima sakyti, kad tas asmuo gyvenęs tuose, pavyzdžiui, toj to globos įstaigoje 10-15 metų, e, nusprendė pasirinkti savo gyvenamąją vietą kitą šalį, tą, kurioje yra globos įstaiga. Vėlgi, tai yra dar vienas iš sunkumų, kiekvienu atveju vertiname tas situacijas, nes vienos formulės čia visiems būti negali, visiems netinka. Ir matyti ir toliau teks laikytis to paties principo, nagrinėti kiekvieną atvejį individualiai. dar vienas atvejis, ar įprastinė gyvenamoji vieta yra autonominė savo, autonominė savo laikoma Europos Sąjungoje. Kai kuriuose reglamentuose sakoma, kad įprastinė gyvenamoji vieta yra kaip vienas iš tų iš, iš tų kriterijų, kuris rodo, kad asmuo gyvena toje vietoje, turi su ta vieta tam tikrą ryšį. Bet kartais asmo nurodo dvi gyvenamasias vietas ir pagal pasirinktą dokumentą vėlgi situacija nevienoda. Jeigu asmo buvo susituokęs, pavyzdžiui, galima žvelgti visokių situacijų. Prastinė velionio vieta bus vienoje šalyje, tuo tarpu poros gyvenamoji vieta, jų santokos vieta bus šalis visai kita. Galima įsivaizduoti tokių situacijų, jų gali nutikti. Tačiau savoką svarbu apibriežti ES lygmenių, svarbu išvengti, kad vietos struktūros, administracijos struktūros nevertintų labai nacionalistiškai su, tų, tų savokų. Reikėtų, kad būtų taikomi europiniai teisės aktai šioje srityje ir kad būtų šiek tiek primiršta tai, ko teisininkai išmoko universitetuose, kol dar negaliojo tie minėti europiniai teisės aktai. Atsiprašau, sako pirmininkės Labai įdomus jūsų pranešimas, bet aš jau sakiau, kad jums pasisakyti renka, te, tenka 10 e, minučių, tad jau kviečiu prieiti prie išvadų. Pagal paveldėjimo, susi... Norėjau, paveldėjimo sustarimai yra labai dar tokia neaiški zona. E, nedaug universitetuose teisės apie tai yra dėstoma. Europos komisija pati kai paskelbė vadovą susijusi su paveldėjimo teisė, apie tai yra kalbama nedaug. E, labai sunku profesionalams interpretuoti tą dokumentą. Ir sunku galiausiai tą dokumentą taikytis. Tai tiek būtų iš mano pusės, nes atrodo, jeigu išnaudojau man tenkantį pasisakymą laiką. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Mhm. Matome, kad kalbate iš patirties. Tikrai labai įdomu. Ir na, o dabar išklausysime jūsų kaimyno, ponas Izidoro Antonio Kalvo Vidal. Jis yra iš Ispanijos, iš Korunijos regionų. Prašau, žodis jums. Muchas gracias. Agradezco. Labai ačiū. Ypatingai norėčiau padėkoti už kvietimą, kad dalyvauju kartu su jumis šiame posėdėje. Reglamentas e, dėl paveldėjimo yra vienas iš geriausių pilietinės Europos e, kūrimo pavyzdžių e, ir jis yra įkvėptas vienybės proceso. Juo labiau, kad yra vienas E, vienas e, palikimas, vienas e, prejudicinis klausimas, viena sąlyga, vienas administratorius, vienas testamento vykdytojas. Šitą koncepciją kai kuriais aspektais E, ne visada galioja, ne visada jos yra laikomasi, kadangi e, viskas yra išsidėsta skirtingose valstybėse, taigi yra taikomos įvairios išimtys e, procesinės teisės srityje. Dokumentai vidu, vid, valstybės narės viduje remiasi valstybės teisę, e, apibrėžiant e, palikimo objektą, ar tai ekonominis, ar socialinis, ar šeiminis objektas. Norėčiau pasakyti, kad būtent kaip praktiškai reikia taikyti šitą reglamentą po to, kaip, e, kaip, kaip jis buvo pritaikytas, norėčiau ir susitelkti savo kalboje. Reglamentas universalaus pobūdžio, e, juo labiau, kad įstatymas bus taikomas tada e, toks, koks e, priklausomai nuo valstybės narės. Visur bus laikomasi lygybės principo ir tą turės užtikrinti valstybės narės institucijos buvo e, siekiama išvengti visokio e, lygio prejudicinių klausimų. E, dabar imant domen valstybės narės tapatybės reikia atsižvelgti į tai, kad yra tam tikras modelis ir tas modelis yra taikomas e, atsižvelgiant į tai, kokis, koks turtas yra pa, paveldimas. Aišku, labai sunku viską numatyti ir planavimas E, iš anksto turi vykti planavimas. Ispanijos teisėje aukščiausiasis teismas priklausomai nuo to, kaip e, e, sus, suskaldomas tas palikimas. Labai atsiprašau, sako pirmininkė, bet jūs kalbate pernelyg greitai. Reglamente e, buvo pasisakoma už e, taikomo įstatymo vienybę Europos e, kontekste, tą doktriną traikant. Šalia to 34 straipsnio reguliavimas yra toks, kad prejudicinis klausimas e, kelia nesaugumą e, tiems piliečiams, kurie laiko, kad, juos, kad jie gyvena pagal jų e, kilmės valstybės įstatymus ir kad gauna palikimą pagal e, savo interes, e, in, interesų centrą, tai yra pagal savo gyvenamąją valstybę. E, 34 straipsnis antroji dalis, kaip jau pamatysime vėliau, gali privesti prie nelabai pagėdaujamų rezultatų. Pamatysime tokį pavyzdį. Sakykime, 2015 metais po 27 um, ehm, balandžio Ispanijos pilietis mirė Kuboje, ten jisai turi prikaupęs turto pagal 32 straipsnį pirmąją dalį, e, jo palikimą tvarkys Kubos įstatymas, kadangi jis gyveno Kuboje. Ir valstybė turės atsižvelgti į tarptautinę e, privačios teislės, e, per tarptautinės privačios teisės nuostatas. Taigi palikimas dėl e, palikėjo mirties tvarkomas yra tos šalies įstatymų, kur palikėjas palikimo, e, kur vėlionis gyveno prieš e, palikdamas tą palikimą, prieš numirdamas. Taigi e, taikomas e, prejudicinis mechanizmas pagal Ispanijos įstatymus ir tais, tomis pačiomis sąlygomis viskas yra taikoma e, kaip e, lyg tas žmogus būtų gyvenęs Kuboje. Pagal 21 straipsnio antrą dalį, kaip aiškiai matome iš visų pavyzdžių, mirties metu e, palikėjas palaikęs labai glaudžius e, labai glaudžius santykius su kito, kita valstybė, kuri nors, kuria nors. Taigi, trečioji valstybė e, turės taikyti susijamąją susijamą taisyklę. E, e, 32 straipsnio antra dalis ne visada sieja e, palikimo palikėjo e, palikėjų taikoma teisė su Kubos teisinė baze. E, man tam reikalinga tinkamai interpretuoti 34 straipsnio antrą dalį, E, kuri nurodo tokias situacijas, kurią dabar ką tik tais paminėjau. Mano požiūriu, e, taip interpretuojant reikėtų laikyti, kad e, įstatymas tos šalies taikim, taikomas įstatymas turėtų būti, kurioje gyvenam palik, įstatymo, kuriuose, kurioje e, palikimo palikėjas turėjo gyvenamąją vietą ir e, į kitas 34 straipsnio antrojoje dalyje numatomas išimtis. Mes turėtumėm e, numatyti kai kuriuos saugiklius, kurie yra išdėstyti 35 straipsnėje. Jeigu yra paliekama palikuonių, tai remiamasi principu, kad uh, E, sūnus gauna dvigubai negu dukra. Ir e, jeigu, pavyzdžiui, vyras paveldi e, iš mirusios žmonos, tai jisai turi paveldėti dvigubai negu kiti paveldytojai mes rėm, rėmėmės tokia taisykle, kad visa tai neturėtų būti paremta religinėmis E, religinėmis e, normomis, o būtent ES valstybė, valstybių ir ES teise, kad nebūtų jokių e, diskriminacijos atvejų nei dėl religijos, nei dėl lyties. Dėl to turėtų būti atmestos mortis causa priežastis nuostatos, kai E, atsiranda kažkokia nesuderinama su viešaja tvarka nuostata. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį e, į europinį paveldėjimo sertifikatą, kuriame nepaminėta nei viena iš šitų priežasčių. Dabar jeigu imsime Europos paveldėjimo pers, e, sertifikatą, tai tas sertifikatas visada e, bus paremtas kitos valstybės teisės, teisė negu siuntusiosios valstybės teisė. Ir e, pagal 40 straipsnio A dalį valstybė narė neturi pripažinti, e, neturi pripažinti e, paveldėjimo sertifikate nurodomų e, dalykų, jeigu tai prieštarauja ES teisiai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 Muchas gracias. Merci beaucoup. Um, maybe I can ask uh, the Commission uh, if uh, Madame uh, Villa-Badia wants to comment. No, she doesn't. Ah, oh, yes. okay. You are there. <laughs> Please. Žodis jums. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėjau E, tris greitas netechninės mintis išsakyti. Pirmoji e, noriu paminėti e, gairės e, dėl paveldėjimo procedūrų. E, komisija yra tokias gairės parengusi valstybėms narėms ir jų notariato atstovams. Ten paaiškinamas reglamentas, kuris ką tik čia buvo e, aptartas, dabar tas gairias esame jau išvertę ir tikimės, kad labai greitai tos gairės bus atspausdintos ir e, paskelbtos. E, tada pradėsime ir kampaniją socialiniuose tiksluose. E, tikimės, kad ji pasieks kiek galima daugiau žmonių. Nuo reglamento taikymo pradžios 15 metų vasarą mes jau vykdome tam tikrą informacinę kampaniją, tikimės, kad ir šios gairės bus labai populiarios tarp piliečių. Turiu taip pat e, paminėti, kad Europos teismų e, tinkle, e, kuris apjungia neformalių pagrindų visus ES teisėjus, mes e, subūrėme e, darbo grupę, kurioje dirba komisija valstybės narės ir e, teismų tinklo atstovai. Ir ta darbo grupė rengia rekomendacijas apie tai, ko paprastai reikia registruojant paveldėtą turtą. E, taigi, kai e, notaro ir e, teismui tenka priimti kažkokius sprendimus, jie geriau suprastų, ko priimančioje valstybėje narėje reikia pagal šį reglamentą, kai kalbama apie paveldėjimą turinti tarptautinių elementų. Komisija taip pat e, yra užsakiusi studiją, ji buvo užbaigta šiais metais, ketiname ją paskelbti internete. Dėl to, ką valstybės narės daro ar planuoja daryti e, elektroniškai registruojant e, Europos paveldėjimo pažymėjimą. Tai labai svarbi reglamento dalis e, toks e, pažymėjimas iš tikrųjų leidžia įrodyti trečioji valstybėje narėje, kad e, jų registruojamas turtas iš tikrųjų yra paveldėtas kitoje valstybėje narėje. Taigi čia mintis tokia, kad nebūtų išduodami tarpusavėje nesuderinami pažymėjimai. Komisija atliko tam tikrą tyrimą, norėdama išsiaiškinti, ar valstybės narės jau registruoja tokias, tokius pažymėjimus elektroniškai. Ir komisija galvoja, kad galbūt būtų pravartu teikti teisėkuros pasiūlymą, kuris e, įgaliotų valstybės narės elektroniškai registruoti paveldėjimo pažymėjimus ir galbūt galų gale sujungti savo elektroninius registrus tarp valstybių narių. E, Suinteresuotosios šalys e, labai paremė tokią idėją, bet mes turime dar pasiaiškinti, kiek daug tarpusavyje e, konfliktuojančių pažymėjimų galėtų atsirasti, nes reikia uh, laikytis reglamento gana griežtų taisyklių. Na ir paskutinė mintis. Tuo atveju, jeigu e, dar neteko jums pamatyti, pereitą mėnesį Teisingumo teismas priemė e, pirmąjį savo sprendimą, remdamasis reglamentu. E, sprendimas priimtas vienoje byloje, kita dar yra svarstoma tai e, labai svarbus sprendimas, ta prasme, kad jame sakoma, kad valstybė narė, kur yra e, paveldėtojas, e, kuris negalėjo pagal takinę teisę persikelti turto, tai priimančioji valstybė narė privalo e, pripažinti to turto perkelimą pagal e, atitinkamą teisę. Mm, aš čia nesileisiu į smulkmenas ir detalės, e, ko gero visi užmygtumėte, jeigu tą pradėčiau daryti, bet norėjau tik tai akcentuoti, kad jau turime pagal paveldėjimo reglamentą pirmąją teismo bylą ir sprendimą joje. Dėkoju už paaiškinimus, dabar galiu suteikti žodį e, komiteto nariams, gal jie turėtų klausimų ar pastabų šią labai įdomią temą ir dėl šių labai įdomių pasisakymų. Jeigu ne, tai tada galime e, tiksliau laikytis mūsų darbų grafiko. Ne, Žuel norėtų paklausti. Aš noriu pasveikinti kalbėtojus, nežinau, e, kaip sunku buvo viską išaiškinti, e, pati susiduriu su tokia specialybė, iš tiesų labai gerai pasakyti e, įprastinė gyvenamojo vieta ir kad taikoma tos vietos teisė, tačiau uh, E, pavyzdžiui, kaip kieno valią ginti. Yra, pavyzdžiui, Bretanėje, kur aš gyvenu, daug anglų. Jie pagyvenę, e, jie ir pagal testamentą gali palikti tam, kam nori savo turtą. Prancūzija, Prancūzijoje ne, nes yra palikimo tam tikras rezervas. E, kai buvo aiškinama, kad toje šalyje, kur Belionis numiršta, ten ir paveldim, e, pagal tos teisės įstatymą ir paveldimą. Taigi neaišku, kaip čia bus. E, e, Anglas miršta Bretanėje, kokia teisė bus vadovaujamasi, turėtų paveldėti jo vaikai, kiti piliečiai neinformuojami. Šiaip ta informacija turi būti paskleista, nes čia vėlgi bus visokių paveldėjimo konfliktų, kurių notaras tikrai neįspręs. Nes pavyzdžiui, e, kokia nors prancūzė gyvena su anglų Prancūzijoje e, ir e, anglas taiga numiršta, tai ji galvoja, kad paveldės tą namą. Tikrai ne, nes taikomas paveldėjimo rezervas ir tą namą paveldės paveldės vaikai, to anglo vaikai. Ir su tokiais kazusais susidurėme kiekvieną dieną praktikoje. Aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu informuoti piliečius apie viską. Prašau, žodis jums. Dziękuję. W tej samej sprawie de facto, dlatego że e, uważam. Aš norėčiau pasakyti, kad reikalingas vadovas paveldėtojams galimiems paveldėtojams. Tačiau norėčiau taip pat pabrėžti, kad būtina renkti mokymus teismams, teisėjams, nes teismų praktika, ypatingai europinėme kontekste, turi būti tokia, kad atitiktų visas taisyklės. Man neseniai buvo užduotas klausimas Šį klausimą man uždavė dvigubą pilietybę turėjęs žmogus, e, Prancūzijos ir Lenkijos, gyvenantis Vokietijoje. E, Sakykime, kaip vyksta paveldėjimas, e, kai buvo e, perduotas Vokietijos teismo sprendimas, tai tada jie sužinojo, kad reikia dar ir kito sertifikato, kad tas sprendimas atitinka ES teisės nuostatas. Aišku, mes paklusome tokiam E, jie pakluso e, tokiam reikalavimui, tačiau vėl iš naujo reikėjo mokėti 280 eurų, kad tokį e, sprendimą gautų. gautų. Taigi kiekvienam informacijos reikia daugiau ir paveldėtojams ir teisės specialistams. Pirmininkė, ačiū. Jeigu daugiau niekas neprašo žodžio, tuomet norėčiau padėkoti svečiams. Jų pranešimai buvo puikūs. E, na, e, apibendrinama galiu pasakyti, kad informacijos mums reikia daugiau, seksime, kas yra sakoma nutarimuose, o savo vietą dabar užleidžiu mūsų pirmininkui, kuris taip kukliai buvo prieš tai atsisėdę salės gilumoje. Yes, dear colleagues, we continue by point number 31. Kągi, e, eikime prie 31 darbo tvarkės punkto. E, ponios Delvo pasirodymas dar nesibaigė, nes mums reikės dar apsvarstyti 2015-2016 metų ataskaitą dėl subsidiarumo ir proporcingumo. Kalbame apie dvimetį pranešimą, nes apima pranešimas 2015-2016 metus. Norėjau priminti, kad subsidiarumo principai ir proporcionalumo principai yra tie, kurie yra pagrindiniai ES veikimo principai, bet taikomi ne jie vieni. E, yra taikomi visi tie principai tam, kad ES efektyviai veiktų ir jų nereikia laikyti kokiu nors trukdžiu ES veikimo efektyvumui. Kai perskaitome ES ataskaitas, Kozak išvadas, regionų komitetų išvadas, nacionalinių parlamentų nuomonės, iš jų paaiškėja, kad visos e, šalis teikia vis didesnės pastangas tam, kad būtų laikomasi subsidiarumo ir proporcingumų principų. Nuo pat 2014 metų nacionaliniai parlamentai rodė vis didesnį susidomėjimą ES politiką, e, jie rėmėsi naujomis priemonėmis, e, kurios buvo kaip tik patvirtintos Europos komisija ir toliau savo sustiprintą programą teisės aktų gerinimo įgyvendinimo taikė ir aš manau, kad e, matome Europos parlamento reikėtų didesnį įtraukimą ES veiklą. E, poveikio analizės. E, poveikio analizė rodo, kad netitikimo ES teisės aktams nuolatos mažėja. Tai yra puiku. Mes turime teisės aktų tyrimo komitetą, kuris konstatavo, jog 20 trimis e, ar 15 procentų sumažėjo tų klaidų atveju, visais atvejais Tuo 15 procentų atveju Europos komisija e, dar kartą rengia studijas. Taigi mes ir e, toliau dirbsime šią kryptim tam, kad būtų galima padidinti ES veikimo efektyvumą. Pranešime aš kaip tik ir raginu naudotis turimomis priemonėmis, kurios buvo įdėktos 2015 metais. ES gairės teikiamos um, E, Solvit platformos naudojimas, įvairių kitų priemonių naudojimas, kurį organizuoja kaip tik Europos parlamentas ir komisija, yra puikus dalykas. Europos komisijos e, įsteigtame tinklalapyje 2015 metais EDIN kaip tik yra įmanoma pateikti e, nuomonę. Nacionaliniai parlamentai savo nuomonę gali pateikti taikydami teisėkuros procedūrą. Viską, visas duomenys galima rasti Connect duomenų bazėje ir visa informacija, kurias, kurią teikia nacionaliniai parlamentai, yra RECPEX platformoje sutelkti. Reikia skatinti ryšių palaikymą tarp nacionalinių parlamentų Ir man atrodo, kad galima sukurti daug priemonių tam, kad būtų galima sustiprinti proporcingumo ir subsidiarumo principo taikymą, paskatinti nacionalinių parlamentų didesnį dalyvavimą ir padaryti viską, kad tomis priemonėmis būtų pilnai naudojamasi. Ar reikia kitų priemonių? Mano nuomonė ne, nes sistema tik dar labiau tampa komplikuota, tuo tarpu, kai mūsų siekis yra supaprastinimas. Na ir dar žodelis. Praėjusią savaitę Europos komisijos pirmininkas oficialiai įsteigė e, e, Timmermans vadovaujama darbo grupė dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų įgyvendinimo. Pagal parlamento reglamento mūsų komitetas, man atrodo, yra kompetitingas iš esmės šio klausimu ir mūsų komitetas, ko gero, bus atstovaujamas, mūsų komitetui bus atstovaujamas šitoje darbo grupėje. Norėčiau pasakyti, kad esu be abejo pasirengusi bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, tam, kad būtų galima pagerinti pranešimą. Ačiū. Uh... Dėkoju, sako pirmininkas. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad pamažu komisijoje pono Junkerio siūlymas tik įgauna formą, dar neaišku, kaip čia viskas bus. Ar kas nors nori kalbėti? Regis ponas Karim, prašau. Chairman, I... Dėkuoju, pirmininkė. Pradžioj noriu padėkoti Marijai už projekto parengimą. Per keletą pastarųjų metų turėjom progos pasikeisti nuomonėmis šią temą ir greitimomis temomis ir aš norėčiau dar kartą pareikšti savo paramą, sprendžiant tuos labai svarbius klausimus, E, kalbant apie komisiją, ponė pirmininkė, man buvo įdomu iš jūsų išgirsti paaiškinimą, nes man susidarė įspūdis, kad prezidentas e, pirmininkas Junkeris e, labai aiškiai nurodė gairės, kuriomis bus dirbama. Jeigu taip nėra, tai gal reikės iš naujo į tai pažvelgti. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad būtent tuo keliu komisija ir eis, bet gal daugiau aiškumų galėtumėte įnešti. Ne, visiškai aišku, e, kuria kryptim bus einama, tik tai kuria forma parlamentas dalyvaus, neaišku. Dėkui, pirmininkė, tai tokiu atveju, nežinau, ar Mari man pritartų, bet galbūt mums būtų pravartu surenkti svarstymus komitete šią temą, pasvarstyti apie tas mintis, tas idėjas truputį giliau. Tokia būtų mano spontaniška mintis šiame etape. Marija e, pranešimo projektą turbūt galima būtų dar sustiprinti e, labiau e, kalbant, pakalbant apie proporcingumą, dažnai jis užmirštama Aš praeitie savo pranešime esu apie tas e, kalbėjęs. E, komisija turėtų daug e, griežčiau užtikrinti, kad teikiamas teisėkuros projektas būtų proporcingas ir turėtų atsisakyti pasiūlymų, kurie neproporcingai įtakotų konkurencingumą smulkės vidutinės įmonės Proporcingumo vertinimas yra esmingai svarbus verslui, siekiant išlikti konkurencingam. Ir darbo grupė, kuri e, analizuos e, tarptautinį reglamentavimą, taip pat e, turėtų tam skirti pakankamai daug laiko. Ankstesnėse mano pranešimuose aš siekiau, kad nacionalinių parlamentų turima E, turimas laiko tarpas, aštuonių savaičių laiko tarpas būtų, būtų pratestas. Gali atsitikti įvairių gamtos katastrofų, dėl kurių nacionaliai parlamentai gali nesutilpti į šį terminą. Taip pat norėtųsi pamatyti detalesnį paaiškinamą įraštą iš e, komisijos pusės, kur e, būtų plačiau pagrysti jos pasiūlymai, ypač tais atvejais, kai poveikio vertinimai nepakankamai išanalizuoja įvairias politikos alternatyvas. Tai praverstų priimant teisės aktus, užkirstų kelią bereikalingam jų atšaukimui vėliau. Taigi, kuo anksčiau reikėtų tai padaryti, kad išvengtume tolesnių problemų. Džiaugiuosi, kad komisija yra pasirengusi e, dar labiau konsultuotis su suinteresuotais subjektais ir piliečiais, bet turime užtikrinti, kad tai bus padaryta kiek galima anksčiau. Tokiu būdu išvengtume nenumatytų pasiekmių ir komisija galėtų tada informacijos pagrindų siūlyti vieną ar kitą politikos alternatyvą. Na ir pasiūlysiu pasiūlymą iš ankstesnio savo pranešimo, kuriam pritarė ir šis komitetas, ir plenarinis posėdis, kur aš raginau, kad po trialogų dėrybų reikėtų atlikti poveikio vertinimą subsidiarumo ir proporcingumo aspektais. E, tada galima būtų pažiūrėti, į rimtai pakeisto teksto galimą poveikį. Pone pirmininkė, noriu patikoti e, pranešėjai už atliktą darbą. Dėkui. Dabar žodis ponui Radiev. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti ponę Dilvo, parengus labai gerą pranešimą. E, ten tiksliai atspindimos e, komisijos kasmetinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo pagrindinės mintys. Kaip anksčiau jau buvo sakyta, mums labai svarbu e, turėti veiksmingus ES teisės aktus e, atnešančius tikrąją pridėtinę vertę subsidarumo ir proporcingumo principų tinkamas, netinkamas taikymas suteikia tam tikrų pranašumų euroskeptikams. Spalio mėnesį komisija parengė savo komunikatą dėl geresnio reglamentavimo ir ten komisija E, pristato savo pastangas užtikrinant e, savo struktūrų skaidrumą, atskaitingumą ir veiksmingumą, kalbant apie reglamentavimo įgyvendinimą. Iki 2017 pasirodysantis e, internetinis puslapis e, šią temą taip pat bus labai svarbus. Proporcingumas ir e, subsidiarumas turi pagrysti visus stabilius politinius sprendimus, išryškinti politinius prioritetus ir leisti įveikti ES iškylančius iššūkius. Noriu pasveikinti Europos komisiją, kuri sukūrė pereitą savaitę atitinkamą subsidiarumo ir proporcingumo darbo grupę. Būtų naudinga gauti tolesnės informacijos. Pagal e, komisijos komunikatą e, darbo grupė turi pradėti veikti kitų metų pradžioj, taigi maždaug po mėnesio Ar Europos komisija galvoja, kad ji turės pakankamai laiko parinkti darbo grupės narius ir kaip ši darbo grupė faktiškai veiks? Dėkui. Uh, Ačiū. Atrodo, niekas nebenorėtų klausyti, bet yra dar vienas kalbėtos, ponas Anderson. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių poniai Delvo už jos parengtą pranešimą. Aš, kaip visada, norėčiau pasakyti, kad man džiugu visada dirbti su ja ir šešėliniais pranešėjais, kad pranešimas būtų dar geresnis ateityje. Kad dėl subsidiarumo kontrolės proceso, kuris yra vadinamas dar kitaip geltonosios kortelės procedūra, aš nesu dėl to įsitikinęs. Dėl to, kad nacionaliniai parlamentai na, rimtai vertina šį procesą ir juo aktyviai naudojasi. Man sudaro toks įspūdis, kad daug parlamentų tiesiog nemano, kad verta visą tai, to viso reikiamo darbo dalyvauti tame procese. Dėl keletų priežasčių. Ar esame sukūrę pakankamai paskatų, kad nacionaliniai parlamentai įsitrauktų į tą darbą? o gal mes jų nesukūrėme. Jeigu norime, kad, kad nacionaliniai parlamentai rimtai vertintų šią procedūrą, mes turime taip pat rimtai atsižvelgti ir jų įnešamą indėlį. E, mes turime numatyti, mes esame matę tiesiog tokius, tokius lenkščius, kurie labai aukšti, tad nekeista, kad daugelis nacionalinių parlamentų tiesiog nesima subsidiarumo kontrolės procesų ir nelaiko uh, jų prioritetus savo ir taip perpildytoje politinėje darbo tvarkėje. Aš manau, kad tai yra tas dalykas, į kurį reiktų pažvelgti rimčiau. Na, mes negalime dabar pakeisti sutarčių. Tai būtų ne kokia mintis to imtis štai dabar. Tačiau galbūt turėtume labiau pasižiūrėti, kaip paskatinti nacionalinius parlamentus iš tikrųjų įsitraukti į tą geltonosios kortelės procedūrą, kad teisės aktai būtų pagerinti ir kad būtų galima išvengti tų komplikuotų, kontroversiškų diskusijų, nes jų galbūt būtų galima išvengti, jeigu tie pasiūlymai būtų taip parengti, kaip įmanoma gerai. Dėkoju, pirmininkas, ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovams. Labai trumpai prašyčiau, nes mes jau truputėlį atsiliekam nuo savo darbo atvarkės. Europos komisija dėkoju. Labai trumpai norėčiau atsakyti dėl darbo grupės. Europos komisija tikisi, kad institucijos, kurios buvo įtrauktos į tų sprendimų prieimimą, e, labai rimtai pasižiūrėsi narių skirimą į šią struktūrą ir manome, kad metų pabaigoje ši darbo grupė jau veiks, kaip tik yra numatytos procedūros taisyklės, kuriomis remdamasi veiks ši darbo grupė. Tiek galėjau pasakyti. Dabar dėkoju. Pirmininkas. Ar ponui Radiv pakanka tokios atsakymo, nežinau, bet jis kol kas yra toks, koks yra. Norėčiau jūs informuoti, kad pakeitimus galima teikti iki gruodžio 8 dienos 17 valandos. Pone Delvoregis irgi nieko nebenori pridurti. Tad keliaukime prie kito darbo tvarkės klausimo. Numeris 32 yra mūsų darbo atvarkė, keletų teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros sutikdymo naudojimas, pritaikymas prie sutarties dėl ES veikimo 2010 straipsnių. Žodis ponui Sajer. Pona Sajer, ačiū ponė pirmininkė, buvo priimti E, du sprendimai, kalbame čia apie du klausimus ir juos matyti verta ir aptarti kartu. E, kiek suprantu, aš turiu kalbėti labai trumpai, kadangi laiko turim nedaug ir dėl to, kadangi Tai yra labai sudėtingas klausimas. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie ėmėsi šio darbo. Nes tai nėra labai daug pasitenkinimo teikiantis darbas, bet reikalaujantis daug kruopštaus atsidavimo. Pagal komitologijos procedūrą buvo dirbama e, ir Europos parlamente jau 20 metų ir daugelis svarbiausių klausimų, kuriuos nagrinėjo parlamentas, e, buvo išnagrinėta prieš 10 metų, kreipiausi į kolegas ir sakiau, kad deleguoti ir gyvendinimo aktai turėtų būti uh, traktuojami pagal tą siūlomą naują procedūrą. Visi komitetai, kurie dabar prisidėjo prie to, prie to pranešimo, e, įnešė didžiulį indėlį į jį ir galiu pasakyti, kad žmonėms ne vis, žmonės ne visai jaučiasi patogiai, dėl to anksčiau Europos parlamentas tuo instrumentu nesinaudojo, bet dabar daugelį nacionalinių teisės aktų situacija yra tokia. Nėra specifinių priemonių kontroliuoti deleguotusius teisės aktus, bet vyriausybės paprastai priklauso nuo to, ką įgalioja daryti nacionalinis parlamentas. Taigi Europos parlamente mums kyla sunkumų taip pat, kadangi neturim tos bendros priklausomybės, bet parlamentas jau dirba prie uh, daugybės klausimų, dosie, teisės aktų, kurie dar detalesni negu paprastai būna nacionaliniai teisės aktai ir įstatymai. Tačiau, jeigu parlamentai nori ir toliau kontroliuoti, kaip pavyzdžiui taryba atlieka tam tikrą kontrolę, jeigu jie nori kontroliuoti teisės aktus, tos priemonės reikalingos. Po e, Lisabono sutarties mes irgi, po jos įsigaliojimo mes irgi turime tikrinti primamus teisės aktus, turim tą parlamentinę kontrolę. Um, Europos komisija taip pat pateikė savo siūlymus, kad būtų galima egzistuojančius teisės aktus pritaikyti prie naujų reguliavimo taisyklių ir prie Lisabonos sutarties. Pirmas bandymas nepavyko priešinantis tarybai ir dabar turime dviejopus, du teisės aktus, vieną teisingumo srities, kitą dėl įvairių sričių. E, tai nėra sunkiausia dalis kurią mes diskutuojame čia, parlamente. Sunkiausia bus tada, kai pradėsime diskusiją su taryba. Ačiū Europos komisijai už pateiktą siūlymą. 2013 metais e, nepavyko susitarti, o dabar turime galimybę susitarti tarp trijų institucijų dėl geresnio teisėkūros proceso, dėl geresnių teisės aktų. Ir dar norėčiau padėkoti komitetams dirbusim šito, prie šio klausimo. Mes rinkome įvairias nuomonės įvairiomis formomis. Nebūtinai e, prašydami nuomonių iš atskirų komitetų, tų įprastinių nuomonių. Mano linija buvo tokia. Mūsų e, darbas jūri komitete yra laikytis horizontaliaus požiūrio e, dėrybose, įmanoma apginti požiūrio dėrybose, bet visi komitetai laikėsi lygiai tokio požiūrio kaip ir mes. Ir komitetai teikė savo siūlymus, kurie buvo labai konstruktyvus. E, aš pasistengiausi atsižvelgti įvairių komitetų nuomonės, kurias gavau. Buvo tam tikrų procedūros sunkumų, tačiau mano pranešimų projektas yra paremtas tais pranešimais, kuriuos gavau iš komitetų. Apibendrinamas galėčiau pasakyti štai ką. Turime tokį požiūrį, kuris yra paremtas Europos parlamento atlikta studija. Buvo apšeltas penkių metų laikotarpis, jie galėjo pamatyti saulėtekio e, e, požiūrių. Visi komitetai norėjo, kad ta studija būtų atlikta ir aš suprantu, kad Europos komisijos požiūrių tai yra galbūt papildoma našta, bet mes turime e, žiūrėti, kaip tarybas padaryti, paprastesnės, tačiau kita vertus Europos parlamentas tiek dėl reguliavimo dalykų, tiek dėl specifinių dalykų nori išlaikyti savo kontrolę. Pranešimų projektas, kurį teikiu, arba abu tie pranešimų projektai savotiškai apibendrina Europos parlamento poziciją įvairiais 3 plus ir požiūrių, kuris, kuris apima 168 gal teisės aktus. Ir mes Dabar pradėsime tą pakeitimų procedūrą. Ir norėjau, kad susitarti pavyktų iki komitologijos sprendimo 20-ųjų metinių. Ir gal netgi dar gerokai anksčiau. Dėkoju. Dėkoju ir jums, kas norėtų kalbėti, ponė Kaufman. Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Zairiui už atliką darbą. Jis rėmėsi klausimais, kurie suvaidino didžiulį vaidmenį. Iš tiesų, labai svarbus dalykas, kadangi su visomis institucijomis esame pasirašę susitarimą ir sakėme, kad tai yra svarbus klausimas. Reikia, kad visos pirminės teisės teisinės bazės būtų pritaikytos, ypatingai kalbant apie ankstesnės procedūras, jos taip pat turi būti pritaikytos. Aš irgi manau, kad šitas darbas, kuris atliktas čia, e, buvo atliktas puikiai, dabar visi kolegos žinos, kaip elgti su tais įgyvendinimo aktais labai svarbu, kad žmonės žinotų, e, kad mes galim kontroliuoti ir apie kokius aktus čia kalbame. Taip pat norėčiau iškelti dėl penkių metų, klausimą dėl penkių metų laikotarpio. 2014 m. parlamento rezoliucija jau yra išleista šiuo klausimu, e, buvo numatytas pereinamasis laikas laikotarpis penkių metų, man atrodo, kad jisai yra geresnis, dėl to aš norėčiau paremti tokį laikotarpį. Dėkoju, ar komisija norėtų ką pridurti? Much, Dėkoju, pirmininkė. Norėjau tik e, padėkoti ir e, pripažinti labai rimtą jūsų pranešėjo atliktą darbą, taip pat e, kitų komitetų nuomonių autoriams. Komisija pateikusi šį pasiūlymą pereitų metų pabaigoje laikosi savo įsipareigojimo e, tarp institucinėme susitarime dėl geresnės teisėkuros, e, kad galima būtų geriau prisiderinti prie Lisabono sutarties e, numatyto naujoje teisėkuros metodo dabar mes matome, kad e, nebetaikomas e, automatinio suderinimo procesas, dabar e, einama nuo vienos nuostatos prie kitos per busimasias trialogo dėrybas galbūt tas klausimas iškils, bet komisija laikosi apolitinio binarinio požiūrio. Taigi mes žiūrime, kaip egzistuojančias nuostatas suderinti su arba įgyvenimo, arba deleguotaisiais aktais. Jisai visai aišku, kad daugumas tokio derinimo e, eina deleguotojų aktų kryptimi, tačiau mes atliekame vertinimą kiekvienu atskiru atveju ir atsirado keletas suderinimų per įgyvendinimo aktus, nes būtent jie geriau atitinka tą įgyvendinimo pobūdį. Galime įsivaizduoti, kad e, taryboje, kalbant apie daugelį komisijos pasiūlymų, e, labiau krypstama juos derinti su įgyvenimo aktais, o ne su deleguotaisiais. Taigi yra tam tikrų prieštaravimų šioje srityje. Norėčiau akcentuoti dar vieną mintį, e, kurią kėlė vienas iš jūsų komitetų, atsižvelgiama į tai ir jūsų pranešime ten eina kalba apie tam tikrų galių panaikinimą. Kitaip sakant, jeigu iškyla poreikis kažką pakeisti ar atsižvelgiant į padarytą techninį progresą, tai e, reikėtų daryti per įprastinę tiesiekos procedūrą. Suteikiant įgaliojimus, to nebebus galima dalyti būsimuose trialogų dėrybų posėdžiuose, aišku, apie tai dar kalbėsime. Pakartosiu ankstesnę savo mintį. Komisija sistemiškai taiko binarinį požiūrį, kuris numato pritaikymą arba perigaliuotusius ar deleguotusius aktus. Mes nekalbame apie įgalinimo pakeitimus. Buvo keltas klausimas dėl penkių metų e, termino žinome tarybos dominuojančią poziciją šiuo klausimu ir, aišku, turime į ją atsižvelgti. Tiek iš mano pusės. Dėkoju ir jums. Reikėtų pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki gruodžio 12 dienos vidurdienio. Dabar galime baigti 32 ir 33 punktų aptarimą yra e, prieš e, svarstymus. Mums teks dar labai trumpai apsvarstyti 35 ir 36 šeštąjį darbo tvarkės punktus deleguotų e, ir gyvenimo aktų tikrinimas. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Iš tikrųjų svarbu, kad būtų tikrinami komisijos vykdomieji teisės aktai, keturi dokumentai čia aptariami. Pirmasis yra susijęs tarptautinės apskaitos standartais, būtina prisiderinti prie jų ir ketvirtas dalykas yra finansavimo sprendimas, kuris yra 2017 e, m. teisingumo programai finansuoti skirtas. Aš ne, neižvelgiau nieko, kas viršė komisijos įgaliojimus ir kas būtų nukreiptas prieš ES teisinės taisyklės, joks komitetas pastabų, jokių ar prieštaravimų nepareiškė. Tada aš sakyčiau, kad galima patvirtinti šiuos aktus. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Jeigu nėra jokių prieštaravimų, e, nariai prieštaravimų nereiškia, tai tuomet manysime, kad šie teisės aktai yra baigti nagrinėti, keliaujam prie 39 darbo tvarkės klausimo ir kalbėsime apie įmonių socialinę atsakomybę. Tai yra ta tema, už kurią yra atsakingas mūsų komitetas ir mes čia kalbėsime kaip tik apie įmonių teisės įvairius aspektus. O kaip tik neseniai išgirda esame visokių atvejų, dėl to ir ėmėmės nagrinėti šį klausimą. Mūsų tikslas yra uh, panalizuoti, ko tikėtis iš ateities ir kaip Europos parlamentas ir Europos Sąjunga gali paskatinti verslo įmonės atsižvelgti į socialinį susirūpinimą, e, kuri, kur, kuris kyla iš jų veiklos. Tad man džiugu matyti čia e, mūsų prelegentus, kalbėtojus. Prieš suteikdama žodį pirmajam kalbėtojui norėčiau pakviesti visus apsirido, apsiriboti dešimčia minučių, jei įmanoma, kad galėtume pasilikti laiko Europos parlamento nariams dar užduoti klausimus. E, po, kaip tik po visų pasisakymų Europos parlamento nariai ir turės tokią progą tuos klausimus pateikti. Dabar žodį suteiksime ponui Royal Neuvenkamp. Nežinau, ar teisingai ištariu su pavardė, sako pirmininkas. Jis yra EBPO darbo grupės, kuri nagrinėja atsakingą socialinį įmonių elgesį, darbo grupės vadovas. E, čia bus kalbama apie nacionalinius kontaktinius punktus ir eilę kitų dalykų susijusių įmonių socialinę atsakomybę. Prašau. Much, uh, chair, Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Man didelė garbė pasisakyti jūsų komitete šią svarbę temą. Pastarasis dvi savaitės girdime daug kalbant apie klimato sustarimą, Paryžiaus klimato sustarimą, bet e, netiek daug kas žino apie Paryžiaus sustarimą dėl e, korporacijų uh, atsakomybės. Tai unikalus sustarimas e, dėl dviejų priežasčių. E, pirmiausia, tai saistantis e, sustarimas vyriausybėms, taigi turi tas pačias teisinės galės kaip ir sutartis, taigi susitarnačios vyriausybės yra nutarusios sukurti centrinį kontaktinį punktą kuris e, leistų spręsti e, skundus. Ir iš tikrųjų e, šioje sistemoje esminis mechanizmas yra skundų sprendimo mechanizmas, jo tikslas yra spręsti tas problemas, kurios bus keliamas nacionaliniams kontaktiniams punktams, centrams iš profsąjungų, vietos žmonių, darbuotojų pusės. Šitas mechanizmas nuo 11 metų yra taip pat sustiprintas ir žmogaus teisų aspektu. Pavyzdžiui, viskas skamba gana abstrakčiai, pabandysiu pateikti keletą pavyzdžių, kaip tas mechanizmas veikia. Jūs žinote, Heineken e, kompanija, e, alaus darykla, Niderlandų nacionalinį e, kontaktų centrą pasiekė informacija, skundas apie Heineken e, filialo Konge situaciją. E, Prieš 15 metų e, toje įmonėje buvo atleisti iš darbo 69 darbuotojai, ilgą laiką jie kovojo už savo teisės e, ir kada informacija pasiekė nacionalinį kontaktinį centrą, buvo pradėtas dėrybos su Heineken kompanija ir e, buvo paskirtas tarpininkas ir jo dėka buvo pasiekta, kad tiems žmonėms e, buvo išmokėtos kompensacijos. Tai vienas iš pavyzdžių, kai labai sudėtingi korporatyviniai reikalai gali būti išspręsti to mechanizmo, to mechanizmo pagalba. E, šioje nuotraukoje, e, nuotraukoje viršuje kairėje, jūs matote sugriuvusią E, įmonė Bangladeše, e, Rana Plaza, e, tas įmonės pavadinimas, mes dirbame su šia byla. Ta byla buvo svarstyta taip pat ir Danijos kontaktinėme centre, Vokietijoje taip pat ta byla tęsiasi, ji yra prieš tos įmonės auditorių Toliau e, kita nuotrauka simbolizuoja e, bylą prieš FIFA, e, kuri yra įsikūrusi Šveicarijoje. Reikalas tas, kad Šveicarijos nacionalinis kontaktinis punktas tarpininkavo tarp FIFA darbuotojų ir administracijos, E, ir ta byla buvo išspręsta, buvo sutarta, kad FIFA e, atliks tinkamą žmogaus teisėjų aspektų tikrinimą ir užtikrins tinkamas e, darbo sąlygas darbuotojams Katare. Daug žmonių galvoja, kad korporatyvinės atsakomybės dalykai aktualiausiai yra besivystančiam šalims, bet taip iš tikrųjų ne visada yra E, jūs matote dar vieną nuotrauką e, iš Samių e, provincijos Norvegijoje. Tai klajoklių gentis, kuri turėjo problemų dėl to, kad jų teritorijoje turėjo būti statomas elektros jėgainių, vėjo jėgainių parkas, e, tie vietos žmonės kreipiasi į nacionalinį kontaktinį centrą su skundu ir tas skundas buvo išspręstas. Taigi e, keletas pavyzdžių atvejų, kurie buvo išspręsti panaudojant e, šį skundų mechanizmą. Aš nevartoju termino e, korporatyvinė socialinė atsakomybė tyčia, kadangi tai dažniausiai asocijuojasi su filantropija. E, mums labiau tinka e, terminas korporatyvinė atsakomybė, E, ir tai nėra labai susijęs su kabutėse gražiais e, projektais, tai labiau susijęs su e, atskiros konkrečios įmonės pagrindinė veikla. Svarbu yra pasakyti, kad verslui šita sistema nėra saistanti, tai yra problemų išsprendimo mechanizmas, tai nėra teismas. Šio mechanizmo darbotvarkė yra proversliška Taigi e, e, mechanizmas padeda verslui išspręsti šioje srityje jam iškylančias problemas. Todėl tai yra unikalus mechanizmas, teisiškai nėra saistantis verslui, bet e, daro didelį poveikį vyriausybėms. Yra daug informacijos, kad taip elgtis yra teisinga, bet taip pat, kad e, žvelgiant iš verslo perspektyvos, taip elgtis yra taip pat ir protinga. E, matome, kad e, įmonės, kurios elgesi atsakingai, taip pat ir finansiškai išlošia. Jūs prašėte mus truputį pakalboti, pakalbėti apie e, platesnius horizontus. Taigi, sakysime, Danijos e, nacionalinis e, kontaktų punktas gali spręsti problemas iškilusias, pavyzdžiui, e, Bangladeše. Kitaip sakant, tai yra globalus mechanizmas, iš esmės, bandant išspręsti esminės problemas. Neina kalba apie blogą verslą, jūs pamatysite, kad daug iš problemų, kurie patenka pas mus, yra susijęs ir su geru verslu. Pavyzdžiui, Coca-Cola. Uh, uh, savo uh, gamybai cukrų perka iš uh, 10 milijonų ūkininkų. Dėl sistemos vyksta daug diskusijų. E, e, nevyriausybinės organizacijos pirmenybę teiktų e, korporatyvinės socialinės atsakomybės teismai, tačiau ir mūsų mechanizmas išsprendžia labai daug skundų E, ar tai būtų susiję su e, sveikatos ir saugos darbe problemomis, ar e, kitokias problemas. Jūs klausėte apie tendencijas, matau dvi tendencijas. Visų pirma, matau, kad uh, vyriausybės pasinaudoja BPO gairėmis ir verčia jas stipresnėmis nuostatomis. Pavyzdžiui, Kanada. E, Yra numačiasi, kad jeigu, tarkime, įmonės vadovybė e, E, atsisako dalyvauti šiame skundų sprendimo mechanizme, ji praranda vyriausybės paramą ekonominės diplomatijos rytyje. Taigi e, įmonės patiria didesnį spaudimą išspręsti tas problemas. Tai viena tendencija. Antroji tendencija yra susijusi su tinkama kontrole, tinkamu patikrinimu. Nesileisiu uh, į smulkmenas, tai yra susijęs su jungtinių tautų e, gairių principais ir e, su tarptautinės darbo organizacijos deklaracija. E, taigi atlikti tinkamą kontrolę yra svarbiausias dalykas apibrėžiant tiekimo grandinės atsakomybę įvairiuose etapuose. Dabar mes matome, kad, sakysime, sprendžiant e, problemas susijusias su e, iškasenomis e, konfliktinėse šalyse šita priežiūra, šita kontrolė yra dabar pagal BPO gairias padary, yra padaryta privaloma. E, mes atlikome tam tikrą darbą atskiruose sektoriuose ir galiausiai norėčiau pasakyti keletą žodžių apie postūmius teisės rytyje. Mano e, pozicijoje turi būti agnostikų pozicijos ir EBPO, ir Prancūzija E, posėdžiauja mano komitete. E, bet e, vienoje srityje negaliu būti agnostiku, nes tai nėra politika, kuri remtųsi įrodymas. Kitaip sakant, mes formuojame politiką aklai ir tik tai Vokietijoje egzistuoja tam tikras kompromisas e, nacionalinėme veiksmų plote dėl verslo ir žmogaus teisų, kur sakoma, pradėkime žiūrėti ir vertinti, ką atlieka, ką daro verslas. Ir jeigu e, mažiau kaip 50 procentų verslo įmonių iki 2020-ųjų atlieka žmogaus teisų tinkamą peržiūrą, mes tik tada pradėsime įgyvendinti kitas politikos alternatyvas. Taigi e, galime tikėtis, kad ateityje e, tokia politika bus jau pradėta formuoti įrodymų, informacijos pagrindu. E, taigi, pabaigai pasakysiu, kad verslo darbo vertinimas iš tiesų yra būtinas. Dėkui. Dėkuoju žodis poniai Karol Granšon, jis yra iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos ir ji kaip tik ir papasakos apie tuos pagrindus, kurių dėka Euro, e, Prancūzijos nacionalinė asamblėja pasiūlė žalėje dėžutę, taip vadinamą, jos nuostatas. Ja, tą, e, tą iniciatyvą paremė devyni kiti nacionaliniai parlamentai. Ir ten kaip tik ir yra kalbama ir kai kurios privalomus dalykus apie reikalavimus keliamus įmonėms. Žodis jums, ponia Ranžo. Pone Grožo, ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, ačiū už kvietimą dalyvauti posėdį Europos parlamente ir pasisakyti apie įmonių socialinę atsakomybę. Daug yra nevyriausybinių organizacijų, kurios metų metus bando atkreipti dėmesį į, daug, į tartotinių įmonių apsirūpinimo kanalus prekėmis dėl savo teisinio nepriklausomumo. Jos neva nėra atsakingos už savo filialų, už savo subrangovų ir savo tiekėjų veiksmus jos yra teisios, kaip ir kaip bebūtų liūdna, tačiau tos atsakomybės nebuvimas skatina tokią praktiką, kurio pasiekmės, kurios pasiekmes gali būti dramatiškos. Pavyzdžiui, žinote, E, tokį kobalto pavyzdį, kobalto gavybos pavyzdį. Suprantu, kad įmonės negali riboti e, savo veiklos tik pelno paiešką. Būtent dėl to įmonės turi būti socialiai atsakingos, todėl negali slėptis už įmonių filialų nepriklausomumo teisinio ir ne, neįmanoma būtų pateisinti neigiamų tų įmonių veiklos pasiekmių. Mes, kaip parlamentarai, turime atsakomybę tokią praktiką keisti. Labai greit paminėsiu teisėkūros e, pažanga pastebėta paskutiniais metais. Tai yra žinomi dalykai. Nuo 2010 ypatingai metų ES priėmė daug reglamentų e, labai specifiniuose sektoriuose, kur daug žmogaus teisų pažeidimų, socialinių ir aplinkosaugos teisų pažeidimų. 2002 metais didėjimantų sektorius reglamentuotas medžiais 2010 ir mineralų sektorius. E, tantalo, volframo, e, aukso ir alavo. 2017 e, metais čia buvo priimti teisės aktai. ES importuotojai turi užtikrinti, e, kad bus žinoma jų importuojamų medžiagų kilmė. Tos medžiagos negali būti vežamos iš konfliktų zonų ar iš uh, vietų, kur tos medžiagos eksploatuojamos nelegaliai. Europos parlamentas e, nusipelno pagirų, pagirimo žodžių, nes e, kaip tik e, savanorišką e, tokį įmonių uolumą e, jis pavertė privalomu. Buvo priimtos taisyklės, e, kur įmonės turi laikytis. Ir e, Europos komisija kaip tik rinkos įmonių savanoriškumo principą. 2016 metais Nacionalinė asamblėjo Prancūzijoje mes įdėgėme e, žaliosios dėžutės iniciatyvą. Prie mūsų prisijungė kiti septyni ES parlamentai. Buvo pateiktas teisėkūros plataus užmojo siūlymas, kurio e, svarbiausias dalykas buvo įmonės socialinė atsakomybė. Ten keliami tam tikri reikalavimai įmonėms. Tai reikalavimai turi būti socialinės atsakomybės taikomi visoms ES dirbančioms e, įmonėms, yra numatytos tam tikros ribos. Mažiausios įmonės atleidžiamos nuo kai kurių ataskaitų teikimų, tačiau motininės įmonės ir holdingai ne. Taip pat tiekėjai ir uh, E, ir, ir subrangovai turi taip pat e, įvertinti visą e, riziką, kurią patiria žmonės, socialinę riziką, aplinkosaugos riziką ir panašiai. Ir būtina užtikrinti sveiką aplinką žmonėms, nes jų sveikatą gali tiesiog ir netiesiogiai veikti darbo aplinka. Taip pat buvo numatytos atgrasančios priemonės, uh, E, kad įmonės nekeltų aplinkosauginio pavojaus. Jos taip pat privalo laikyti socialinių ir sanitarinių taisyklių ir numatytos sankcijos už to nedaroma. E, tačiau toliau ši žalioji dėžutė nebuvo uh, vystoma. Europos parlamentas priėmė savo rezoliuciją, 16 spario 25-osios rezoliuciją galėtume paminėti, kur yra kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus trečiosiuose šalyse. Ir čia galėčiau pacituoti 28 dalį. E, Europos komisija ėmėsi um, tam tikrų veiksmų, kad būtų kuo greičiau priimtos e, saistančios taisyklės, už kurių pažeidimą numatytos sankcijos ir taip pat būtina užtikrinti tų taisyklių laikymosi kontrolę. Uh, Nacionalinių iniciatyvų įmonių standartizavimis rytyje taip pat nemažai 2017 buvo priimtas įstatymas Prancūzijoje, nes motininės įmonės turi taip pat laikytis tam tikrų budrumo taisyklių ir dėl to dar diskutuojame Europos parlamente. 13 metais šis įstatymas buvo pateiktas pirmą kartą reaguojant į Rana Plaza tragediją. Įstatymas buvo paskelbtas spalio 27 dieną 2017 metais. Mes matome, kad daug laiko prireikė, kol buvo patvirtintas tas įstatymas, nes dalis senato ir vyriausybės ir daug įmonių jam priešinosi. Ką numato tas įstatymas? Būtent įmonės, kur dirba žmonės toje pačioje įmonėje ar jų filialuose, jeigu įmonė dirba bent 5000 Prancūzijoje darbuotojų ar 10 tūkstančių darbuotojų pasaulyje, įgyvendinti taip vadinamą budrumo planą ir būtina jį įgyvendinti bei apie jį paskelbti tos priemonės leidžia identifikuoti žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių pažeidimus, padeda užtikrinti žmonių saugumą ir sveikatą darbę bei aplinkos tinkamą apsaugą. Čia apimamos ir, apimo ir įmonių veikla, jos tiesioginių atsioginių filialų veikla, taip pat subrangovų bei tiekėjų veikla jeigu veikla yra susijusi jų daužiai su įmonė. Apimamos tokios priemonės - rizikos kartografija, nuolatos vertinama filialų, subrangovų ir tiekėjų situacija, taip pat apimami veiksmai susiję su rizikos mažinimu ar e, pažeidimų prevencija. Taip pat pavojus mechanizmas e, vertinant gautus pavojus signalus ir taip pat rizikos vertinimas bei, bei prevencijos planų gyvendinimas. Tos priemonės nieko nereikštų, jeigu už jų pažeidimą nebūtų numatytos sankcijos, jos yra dviejopos. Pirmiausia, įspėjimas dėl nesudarimo to budrumo plano, įmonė turėtų sustabdyti savo veiklą trims mėnesiams, kol toks planas bus parengtas. Bet kuris asmuo, kuris uh, kur, kuris mato pažeidimus, tai galbūt nevyriausybinės organizacijos, asmenys ar, ar, ar subrangovai gali kreiptis į teismą, pasitelkę pagreitintą teismo procedūrą, kad įmonė būtų nubausta, jeigu nesilaiko minėto budrumo plano. Kitas tipas yra civilinė atsakomybė, kurią įmonė gali tekti prisijimti, e, jeigu patiriama žala dėl įmonės konkrečių veiksmų. Teisėjas taip pat galėtų pritaikyti administracinę nuobaudą proporcingą e, padarytiems nuostoliams, tos baudos maksimalus būtų, dydis būtų 30 milijonų eurų. Svarbus yra šis įstatymas įgyvendinant įmonių socialinės atsakomybės e, principus tai ir tas įstatymas nebus vien tik formalumas, nes ten yra kalbam apie efektyvų statymo įgyvendinimą ir to įstatymo efektyvumo priežiūrą. Įmonės taip pat atsakingos už savo tiekėjus ir filialus. Ten taip pat turi būti taikomas protingas budrumo planas. Įmonė, net jeigu, ir, ir tai netgi tuo atveju, jeigu įmonė neturi operacinės atsakomybės už savo ekonominius partnerius ar filialus. E, galiausiai e, teisėjas vertina e, prevencijos plano priemonės, jeigu iškyla toks poreikis, įmonė gali sulaukti įspėjimo, gali būti nutraukti jos, pavyzdžiui, prekybos santykiai, jeigu pas tai pasirodo būtina. Lygiai taip pat, jeigu matoma, kad, dėl, kad žala yra padaroma dėl įmonės neveikimo. Taigi, manome, kad šio požiūrio būtina laikytis ES mastu, kad galėtume ne žodžiais turbais įrodyti, kokias vertybės mes propaguojame. Manau, kad įmonėms ta, visos tos priemonės galėtų pagerinti jų įvaizdį ir pagerinti jų ekonominę veiklą. Ačiū. Thank you, madam. Dėkoju. Pone Granžo, trečiasis mūsų kalbėtojas yra ponas. Danres. Ar Danrys, sako pirmininkas. Ir jis yra geresnio darbo, Better Work programos e, tarptautinėje darbo organizacijoje direktorius. Better Work yra priemonė, kurios tikslas yra pagerinti darbo sąlygas ir konkurencingumą e, tarptautinėje e, aplinkoje, kalbant apie rūbų ir avalinės gamybos pramonę. Prašau. Um, Dėkuoju pirmininkė, ačiū komitetui už galimybę pasisakyti apie mūsų patirtį, skatinant deramas darbo sąlygas aprangos ir e, apavo pramonėje. Aš paaiškinsiu apie mūsų programą e, Mūsų e, partnerystė sudaro e, Tarptautinė finansų e, korporacija ir Tarptautinė darbo organizacija. Mes remiame pagrindinius principus šiuose pramonės rytise. Mes dirbame su suinteresuotomis šalimis, tame tarpe darbdaviais, profsąjungomis ir taip toliau. Dirbame su daugiau kaip šimtu e, pasaulinių e, aprangos e, ir avalinės pramonės įmonių. Mes tengiamės įvertinti darbo sąlygas tuose įmonėse, stengiamės skatinti veiklos planus tų sąlygų gerinimui ir kad e, visos e, įmonės e, tiekimo grandinėje galėtų būti apriektos vieno darbo plano. Mes tengiamės pagerinti darbuotojų galiojim, galės tuose fabrikuose ir įmonėse ir kad egzistuotų sistemas, kurios e, tvariai leistų užtikrinti tinkamas darbo sąlygas jų darbo vietose. Partnerystės pradžioje mes e, stengiamės e, sukurti labai aiškę informacijos bazę, atlikome penkių metų studiją, apriepiant penkias e, skirtingas šalis, tai didžiausia tokios apimties ir apriepties studija. 2000 e, verslo vadovų, 1500 darbuotojų buvo apklausta siekiant įvertinti, ar Better Work programa e, lemia kažkokį sąlygų pagerėjimą. E, ir e, koks yra e, to pagerėjimo poveikis e, darbuotojams, darbo rezultatams ir taip toliau. Kaip jau minėjau, ko gero tai pirmoji tokios apimties studija, kuri buvo atlikta. Taigi keletą žodžių apie tos studijos rezultatus. Pirmoji išvada tokia, kad e, ši programa e, sėkmingai prisidėjo prie darbo sąlygų gerinimo kiekvienoje mūsų e, veiklos šalyje, kovojant su priverstiniu darbu ir diskriminavimu, prisidėjome prie darbo atlygio padidėjimų, pavyzdžiui, iki 15 E, svarų per savaitę Vietname, prisidėjome prie to, kad e, buvo dažniau pereinama nuo laikinų darbo e, sutarčių prie nuolatinių. Mes taip pat įtakojame nacionalinius darbo įstatymus ir pasiekėme tam tikrų pasiekimų. Darbininkai mūsų organizacijose, taip pat ir darbdaviai, tarsi dalyvauja tame pokyčių projekte, bet mūsų e, tyrėjai išryškino dvi tendencijas. Pirmiausia, e, buvo akcentuota socialinio dialogo svarba. Ten, kur toks dialogas egzistuoja, e, darbuotojų kvalifikacijos yra aukštesnės, jie yra mažiau stresuoti. Ir Kitas faktorius yra moterų dalyvavimo versle skatinimas. Mums pavyko tokiuose šalise kaip Haitija, Vietname, Nikaragva pasiekti geresnio užimtumo, darbo laiko paskirstimo, e, padidėjo taip pat ir E, geresnių darbo sąlygų, e, darbo vietų skaičius. Ten, kur mums pavyko tinkamai bendradarbiauti su e, valdytojais ir verslo vadovais, pavyko pritraukti daugiau moterų į darbo rinką. Pavyzdžiui, e, mes e, vadovus bandėme apmokyti būti ne tik tai e, gamybos, bet ir žmonių vadovais. Tuose firmose, kurios dalyvavo mokymuose, paskui pademonstravo 22 procentais didesnį produktyvumą. Toliau, e, dar svarbi išvada buvo ta, kad investavimas į e, darbo jėgą, tame tarpe ir gerinant e, darbo sąlygas, pasirodė esas labai tinkamas investavimas. Vietname, pavyzdžiui, buvo pamatyta, kad tuose fabrikuose, kur darbuotojai nediskriminuojami ir jaučiasi saugus ir laiku apmokami, E, tuose fabrikuose e, pelningumas buvo 8 procentais didesnis lyginant su kitais fabrikais. Vėlgi Vietname buvo padaryta išvada, kad e, po penkių metų dalyvavimo Better Work programoje fabrikai mato savo pelną išaugusi 25 procentais. Taigi Mm, e, aptariamoje pramonės e, šakoje, kur labai dažnai kalbama apie prastas darbo sąlygas, žmonės dirbančius e, pusdikiai, Better Work programa pasirodė sugebanti ženkliai pagerinti situaciją. Žmonės dirba normalesnės darbo sąlygas, gauna geresnį atlyginimą, turi daugiau laiko savo šeimai. E, taip pat e, e, pastebima, kad jų darbo užmokestis, kuris persinčiamas į kilmės šalis, prisėda prie jų vaikų išsilavinimo lygio ir taip toliau. Toliau. E, tiekimo grandinės e, visų grandžių praktika e, E, vaidina labai svarbu vaidmenį e, užtikrinant geresnės darbo sąlygas. E, atlikti tyrimai parodė, kad prasta praktika tiekimo grandinėje, tokia kaip uh, paskutinės minutės e, rūbų modelių ar avalynės modelių pakeitimai ir taip toliau, arba e, stresuotas e, gamybos procesas nulėmė prastesnius galutinius rezultatus. Taigi baigiant, norėčiau pagalvoti, kad tokia patirtis jūsų komitetui gali būti naudinga. Mes iš tikrųjų atlikome labai plačią studiją, pasižiūrėjome, e, kokį poveikį geresnės darbo sąlygos gali padaryti tiekimo grandiniai, net ir e, tokiuose e, pramonės šakose kaip aprangos ir avalinės pramonė Tai yra labai svarbus elementai e, siekiant paskatinti pokyčius e, fabrikuose ir e, iš tikrųjų ten, kur tos sąlygos yra pagerinamos, įmonių rezultatai taip pat yra geresni. Vienas dalykas yra aiškus, ši pramonės e, šaka sukuria milijonus darbo vietų ten, kur jų ypatingai reikia ir jeigu tos darbo vietos yra geros darbo vietos, tai e, tada e, aprangos pramonė gali tapti įtraukios gamybos modeliais nes tos naujos darbo vietos kaip tik atiteks tiems, kuriems labiausiai jų reikia, pirmą kartą ateinantiems į darbo rinką, jauniems žmonėms ir moterims, ir tai yra labai svarbu ir jiems, ir milijonams jų šeimų. Dėkoju, aš iš anksto atsiprašau kito prelegento, gal neteisingai ištarsiu pavardę ponas Vinand Gedvlyg. Jis BIAC darbo grupės atsakingos už verslo elgesį pirmininkas e, ir norėtų kalbėti apie verslo požiūrį į EBPO gairias. Dėkoju, esu Inan Kuodlyk. Tas mano pavardė tokia dėl tarptautinių santykių plėtojimų, kaip matote. Norėčiau biek nuomonę pakeiti dėl EBPO gairių. Tai yra verslo ir įmonių konsultacinio komiteto struktūra EBPO. EBPO įsteigė tą struktūrą, kad EBPO e būtų atstovaujama verslo įmonėms, kad būtų atspindimi verslo įmonėms procesams. Profesinės sąjungos taip pat yra įtrauktos bei nevyriausybinės organizacijos į šią veiklą. Norėčiau pasakyti, kad atsakingas verslo elgesys yra viena iš svarbiausių, vienas iš svarbiausių dalykų, kai kalbam apie sveiką verslo klimatą, apie gerą verslą. Manau, kad turėtų būti pusiausvyra tarp viena vertus atvirumo, tarptautinių investicijų klimato ir kita vertus tarp atsakomybės kurią turi prisimti įmonės. Mano dvi svarbiausios šios dienos žinios yra tokios. Pirmiausia, būtina atsiminti, kad BPO turi gairias, kurios labai yra vertingos ir jos turėtų būti centrinis dalykas, vystint atsakingą verslo elgesį. Ten yra be kita ko pasakyta, kad dabar kyla svarbus iššūkis realizuojant tų, tų gairių potencialą ir numatant nacionalinės taisyklės šiuo lygmeniu tos gairės yra vienas iš e, aiškiausių instrumentų skatinant įmonių atsakingą elgesį. Kaip jau buvo pasakyta, tos e, taisyklės yra taikomos savanoriškai, jos apima svarbiausias verslo sritis. E, jos tos gairės buvo parengtos glaužiai bendradarbiaujant tarp jungtinių tautų dokumento, kur pasitelkiant tiksliau tą dokumentą, kur kalbama apie žmogaus teisės ir, ir ir jų galimus pažeidimus bei užkirtimo tam kelią ir taip pat buvo dirbama ir remiantis tuo dokumentu, kai rengėme atsakingo verslo elgesio gairias. Tos gairės apima du svarbus elementus. Viena vertus jos yra lankščios, gairėse labai aiškiai pasakyta, jog e, būtas uolumo principas yra būtinas esant tam tikroms aplinkybėms ir tas atsakingumo ar uolumo principas turi būti taikomas atsižvelgiant įmonės dydį. Antras dalykas - sąmoningai nėra e, kalbama apie tų taisyklių gyvendinimą. Yra kalbama apie atsakingo verslo elgesio skatinimą, nėra kalbama apie teisinius ginčius kaip jau sakiau, tai yra savotiškas ūkdymo, mokymo procesas. E, tas savanoriškumo pobūdis yra esminis ir, kaip sakė mano kolega, jis nėra agnostikas tuo klausimu. Na, puiku, nes Čia, tik tai čia mes kalbame apie kitą kultūrą, sprendžiant šį įmonių atsakingumo klausimą. Savanoriškas pobūdis paskatina konstruktyvų požiūrį ir neskatina tokios gynybinės įmonių reakcijos. E, norėčiau pasakyti, kad įmonės nėra visiškai laisvos spręsti, kaip elgtis su uh, E, tomis gairėmis jos turi laikytis jų nuostatų ir įdėkti tokią politiką, kuri atitinka tas rekomendacijas. Mes, biek, mes aktyviai skatiname e, tarp savo narių tų taisyklių laikymas, mes esame parengę brošiūrą ir tą brošiūrą taip pat galima rasti ir mūsų sekretorijate. Gairės yra ne tik uh, tam tikra paklausa verslui, tai pagerina e, bendras taisyklės visiems, bendrą veikimą visiems įmonėms, tai taip pat rodo, kad e, suinteresuotos pusės neturėtų turėti nepagristų lūkesčių. Bendrai pripažintos priemonės susijusios su įmonių atsakingumu yra labai svarbus dalykas, nes tai yra savotiškai referencinis taškas kiekvienoje diskusijoje. Mums kelia susirūpinimą, kad labai daug atsiranda tų priemonių, jas išleidžia nacionalinės ir tarptautinės institucijos, dažnai ten yra minimi reikalavimai, kurie prieštarauja vieni kitiems. Tad svarbu, kad būtent šis instrumentas, ši priemonė liktų centrinė. Mes manome, kad skatinant įmonių socialinę atsakomybę, būtent užtikrinti bendradarbiavimą ir siekti konkrečių žingsnių pirmin, remianti šiomis gairėmis. Taip pat labai svarbus tų tvarių tikslų laikymasis, kurias apibrėžčia Junktinių tautų organizacija. Būtina įmonėms ne tiek drausti kažką daryti, kiek skatinti, teikti paskatas tam atsakingam elgesiui. Uh, E, kalbant apie įmonių socialinę atsakomybę, svarbu paminėti tai, kad e, pavyzdžiui, Olandijos socialinė ekonominė taryba parengė įmonių e, socialinės atsakomybės teisinės valdybos mechanizmą. Tai yra puiku. Trečiosiuose šalyse įmonių socialinė atsakomybė, tos socialinės atsakomybės taisyklės ne visada buvo sėkmingas dalykas. Tiesiog taip susidėstė uh, aplinkybės, tokia buvo aplinka vietose, kur įmonės veikdavo, kad ne viskas buvo sėkminga. Ir jeigu norite išspręsti problemą, sprendimas ne visada yra pasakyti verslų trinktelėjus kumščių į stalą, jūs turite keistis. Reikia pasižiūrėti visada į aplinką, kokioje aplinkoje veikia įmonė, e, su kuo jis susiduria, išklausyti taip pat nevyriausybinių organizacijų pozicijos, kad galima būtų nuspręsti, kaip problemą išspręsti geriausiai. E, na be abejo, savoka yra labai įdomi, mes norėtume tikėtis, kad Europos parlamentui ir jūsų komitetui e, bus ta diskusija naudinga ir kad su verslo atstovais ir kitais suinteresuotais subjektais surenksite klausimų šią temą. Dabar norėčiau paminėti kitą elementą ir tai yra nacionalinių kontaktinių punktų mechanizmas susijęs su tomis gairėmis. Kaip žinia, tai yra unikalus mechanizmas, tie kontaktiniai punktai atlieka dvi funkcijas, kurių viena yra skatinti gairių įdėgymą, antra teikti, e, e, užtikrinti neteisinį ginčių sprendimo mechanizmo egzistavimą. E, visa tai e, tai yra paremta e, tarpininkavimu ir pozicijų derinimu. E, įmonės skatinamos laikytis. E, mūsų minėtų instrumentų ir teisinių egzistuojančių instrumentų e, išdėstytų taisyklių. Svarbu atsižvelgti į visų skirtingus požiūrius, svarbu, kad būtų e, Svarbu paaiškėjo tai, kad e, po sustikimų, kad vienos ar kitos įmonės buvo kaltinamos netinkamai besielgiančios, buvo susitikta su jų teisininkais, su jų atstovais ir situacija išsiaiškinta. Nacionaliniai kontaktiniai punktai E, yra labai svarbus dalykas, nes jų dėka galite išreikšti savo poziciją, ne tik atsiprašinėti už kažką, bet ir išdėstyti savo pozicijas ir apginti savo principus. E, iš pradžių buvo bijomasi galimų šių struktūrų teisinių pasiekmių, tačiau galime sakyti, kad skirtumai buvo pastebėti esminiai tarp vadinamosios ABC procedūros, kur buvo bandoma rasti kelius pirmin, pagerinti situaciją ateityje ir tarp teisinių procedūrų, kai buvo stengiusi aiškinti, kas yra atsakingas už praeitįje padarytus kažkokius dalykus. Aš esu įsitikinęs dėl e, to pirmojo požiūrio teigiamos dinamikos. Nacionaliniai kontaktiniai punktai taip pat e, BIEK tuo, kai ABPO e, priežiūros objektas yra. Norėčiau pasakyti, kad ABPO istorijoje vienas kartas, kai, tos, kai tie trys socialiniai partneriai kartu prie, prie bendros išvados, čia gal buvo vienintelis atvejis, nes tai sistemai visos trys struktūros pareiškė paramą ir buvo kreiptas vyriausybės prašoma stiprinti nacionalinių kontaktinių taškų, tų, tų punktų vadinamąjį uh, vei, tų, tų, tų punktų veiklą. E, tų kontaktinių punktų sistemos esmė yra ta, kad būtų galima e, plėtoti ne tik pačias procedūras, bet taip pat skatinti diskusiją, kad susidariusios situacijos būtų atblokuotos. Kartais įmoniai nepripratusiai prie vienos ar kitos priemonės yra nelengva, jai nelengva apsispręsti imtis vienu ar kitų veiksmų, bet Įmonės vėliau pamato tų kontaktinių punktų naudą, nes prasideda diskusijos, diskusijos skaitant ir su, plačia, su platesnė visuomenė. Vėlgi, gairėse mes skalbam apie tai, jog esame įsitikinę, jog vis procedūrų esmė yra tarpininkavimas, tai yra svarbiausias dalykas. Susitikome su 30 e, tarptautinių įmonių taip pat su EBPO vadovais praėjusiu birželio mėnesį ir kalbėjome, ką dar galime šios rytyje padaryti, žengdami pirmin. E, ta diskusija, aišku, gali būti puikia priemonė ir jums, rengiant vienas ar kitas iš, išvadas, mes galime tokius, tokį panašų sutikimą vėl surenkti, kad ir jūs turėtumėte galimybę ten dalyvauti. Tad manau, kad tų kontaktinių punktų sistemos skatinimas būtų tikrai didžiulis žingsnis pirmin. Ačiū. Well. Dėkui ir jums. Toliau kalbės pono Žerom Šaplier. Jis dirba Europos įmonių teisingumo koalicijoje. Jis šiandien kalbės apie tai, kaip ES valstybės narės stengiasi užkirsti kelią piknaudžiavimui ir žmogaus teisų pažindėjimams e, globalizuotoje ekonomikoje. Dėkoju, ačiū už galimybę pasidalinti piliečių visuomenės nuomonę šiais klausimais, e, kalbant apie e, verslo socialinę atsakomybę, ypač kai kalbam apie pagarbą žmogaus teisėms. Tai yra vienas svarbiausių e, ES tikslų. ES sutartys numato, kad privalu gerbti žmogaus teisės, priimant ir įgyvendint ES teisę ir taip pat santykiuose su e, aplinkiniu pasauliu. 2011 metų jungtinių tautų verslo ir žmogaus teisė pagrindiniai principai siekia užtikrinti žmogaus teisės ir e, numatyti tinkamas teisų gynimo priemonės. Remiantis šiomis gairėmis, komisija 2011 m. E, komunikate e, dėl e, įmonių socialinės atsakomybės pareiškė, kad ji paskelbs ataskaitą apie žmogaus teisės ir priims atitinkamą veiksmų planą, ragindama ir kitas uh, E, valstybės narės tai padaryti. 13 valstybių narių taip yra kol kas ir padarė. Juos analizuodami darome išvadas, kad daugumoj atvejų e, juose, tuose planuose tik tai atspindima esama būklė, nenumatoma jokių e, veiksmų ateičiai. Antra, e, tuose planuose remiamasi laisvanoriškų požiūrių į e, socialinę atsakomybę, numatomas tik tai švietimo priemonės ir taip toliau. E, tik tai italų ir Italijos ir Vokietijos nacionaliniuose planuose kalbama apie teisėkuras priemonės. Taigi, manytume, kad reikia sukurti lygias visuomenės visiems ir numatyti tinkamą teisų gynimo e, mechanizmą. Ir e, pagaliau e, tuose planuose nėra pakankamai dėmesio skiriama teisų gynimo priemonėms. Kai kuriuose nacionalinėse veiklos planuose šios problemos svarba iš vis nepripažįstama ir nekalbama apie E, galimybės teisme ginti savo teises. Tad jeigu e, pagal tuos veiksmų planus spręsime apie žmogaus teisų pagrindinių principų įgyvendinimą, tai e, turime pripažinti, kad situacija nėra labai gera. E, matoma, kad e, trūksta vidaus lyderystės E, Niderlandų, Danijos, e, Švedijos ir kitų valstybių narių e, vyriausybės paragino komisijos vicepirmininką Timmermansą pagaliau parengti tokį komisijos veiksmų planą. O kalbant apie jungtinių tautų verslo žmogaus teisė pagrindinių principų įgyvenimą, mes norėtume pateikti dvi rekomendacijas. Tos sritis kaip tik yra susijusios su jūri komiteto kompetencija. E, šia prasme e, mes galėtume pademonstruoti savo lyderystę. Visų pirma, eina kalba apie privalomą e, žmogaus teisų mechanizmų tikrinimą. E, tai e, vienas iš svarbiausių, sudėtingiausių iššūkių. E, labai sudėtingos korporatyvinės struktūros. Pirmininkas prašo prelegento kalbėti lėčiau. Atsiprašau, dažnai tą girdžiu, jau tikrai turėčiau išgirsti. Atsiprašau, vertėjų, sako kalbėtojas. E, E, taigi e, žmogaus teisų e, tikrinimo procedūrų priemonės yra labai svarbios įmonių atsakomybę paversti teisinę atsakomybę pagal civilinę ir kitokią teisę tokie teisės aktai išplėstų e, priežiūros e, prievalę įmonėms ir korporacijoms. Tai būtų stipri prevencinė priemonė, bet taip pat suteiktų galimybę ir uh, siekti teisingumo. Mes panalizavome ES kompetencijas e, šitoje srityje ir matome, kad e, teisiškai yra įmanoma ES kištis e, šioje srityje. ES 114 ir 50 sutarties straipsniai leidžia kištis į bendrosios rinkos funkcionavimą. Mes matome, kad e, sąjungos valstybės narės interpretuoja sutartį kaip suteikiančią joms įgaliojimus e, kištis į verslo veikimo sąlygas. Taigi turime užtikrinti, kad e, tie patys atsakomybės standartai e, dėl žmogaus teisų gerbimo būtų taikomi visose valstybės, e, valstybėse narise ir visose įmonėse. E, taigi civilinėje teisė turėtų atsirasti prievalė įmonėms ir jų filialams numatyti e, atitinkamas nuostatas e, ir sankcijas, jeigu nesilaikoma e, priežiūros prievalės. Mes matome tam tikrų ženklų šią kryptimį, galimybę Vokietijoje. Žinome, kad Niderlanduose neužilgo bus priimamas įstatymas dėl e, e, vaikų teisių užtikrinimo e, darbo rinkoje. Taigi mes matome, kad valstybės narės gali priimti privalomus teisės aktus šitoje srityje ir užtikrinti, kad nebus pažeidinėjama žmogų teisės ir kad bus užtikrinima prieiga prie teisingumo. Taigi e, reikia e, aktyvios e, diskusijos besiremenčios konkrečia informacija šio klausimu. Na ir dar viena mūsų rekomendacija yra susijusi su kolektyviniu žalos atlyginimu arba kolektyviniais ieškiniais. Mes žinome, kad eina kalba apie grupės žmonių galimybę, kurie, kuriems žala padaryta to paties subjekto, siekti e, žalos atlyginimo teisinėmis priemonėmis. E, dažnai e, atskiri asmenys susiduria su didelėmis kliūtimis šioje srityje. Europos taryba, pagrindinių teisų taryba, Europos komisija, kitos institucijos visos pabrėžia kolektyvinių ieškinių e, svarbą užtikrinant e, žmogaus teisės. E, rekomenduojama, kad kolektyviniai ieškiniai galėtų būti taikomi visose srityse, kuriuose galimi žmogaus teisų pažeidimai. Pereitą savaitę komisarė Jūrova paminėjo, kad 2018 e, metais pasirodysiančiame e, vartotojų apsaugos plane tai taip pat bus numatyta. E, po Dieselgate skandalo taip pat daugiau dėmesio skiriama vartotojų apsaugai. Reikalas tas, kad yra daug sričių, kur e, netinkami verslo veiksmai gali vesti prie didelių žmogaus teisų pažeidimų. Ir pažeidimai tose srityse gali būti dar didesni negu kad vartotojų teisų pažeidimai ir turėti didelį poveikį konkurencingumui, jeigu bus palikti be sankcijų tai gali ve, vesti prie e, žmogaus teisų sisteminių pažeidinėjimų, e, įmonių teisės pažeidimų ir taip toliau. E, siekiantiems teisingumo šiuo atveju e, kolektyviniai ieškiniai gali būti vienintelė galimybė siekti veiksmingo teisų apgynimo Tai taip pat prisideda, e, e, harmonizuotos taisyklės prisidėtų taip pat prie tinkamo bendrosios rinkos funkcionavimo. E, komisija neturėtų taksyti su tolesniu atskirų taisyklių fragmentavimu. Taigi raginame Europos parlamentą ir parlamentarus raginti Teisingumo generalinį direktoratą įtikinant kad kolektyviniai ieškiniai ir kolektyvinis žalos atlyginimas turėtų būti prieinami ES piliečiams. Baigiant, reikėtų pasakyti, kad ES per pastarosius metus daug kartų įsipareigojo e, tarptautiniuose forumuose e, įgyvendinti tinkamai jungtinių tautų verslo ir žmogaus teisų pagrindinius principus. Dabar atėjo laikas nuo žodžių pereiti prie darbų. E, e, reikia kovoti su tokiais įvykiais kaip Rana Placa, katastrofa, kur žuvo apie tūkstantį žmonių Mes žinome, kad Indijoje, Rumunijoje ir Nigerijoje ES įmonėse įvyko e, kenksmingų medžiagų nutekėjimai, e, padarė didžiulę žalą. Taigi reikia pradėti dirbti ir pačioje Europoje. Dėkui. Dėkoju. Mūsų paskutinis kalbėtojas šiandien yra ponas Alendekers. Jis, jis yra iš Europos komisijos. Jis yra FISMA generalinio direktorato padalinio vadovas. Jis kalbės mums apie nefinansinę atskaitomybę, apie komisijos gairias susijusią su nefinansinėmis ataskaitomis. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Dekers. Ačiū vis komitetui, kad Europos komisija turi galimybę išreikšti savo nuomonę šiame posėdėje. Aš norėjau kalbėti apie komisijos gairias dėl nefinansinių ataskaitų, bet šiek tiek išplėsiu savo pranešimo apripti ir tas gairias pateisiu kiek platesnėme kontekste, kai kalbame apie direktyvos ir nefinansinės informacijos įgyvendinimą ir tą platesnę diskusiją e, tema dėl nefinansinės informacijos. Nefinansinė, info, nefinansinės informacijos direktyva, tai yra skaidrumo priemonė, tai nėra kažkas, kas yra primetama, e, kas numato labai didelių papildomų įsipareigojimų e, įmonėms teikti ataskaitas, kokias politikas jos įgyvenė ir panašiai. Tiesiog tai yra papildoma priemonė, papildanti tai, ką minėjau anksčiau kalbėję kolegos. Be abejo, viso to centrinis elementas yra skaidrumas ir įmonių socialinės atsakomybės dalykai. E, direktyva kaip žinia, buvo priimta 2014 metais, ji turi būti valstybių narių perkelta iki 2016 nacionalinius teisynus. Mes priėmėme nesaistančias gairias birželį šių metų ir pirmosios ataskaitos, kurios įmonės turės pateikti, bus paskelbtos 2018. -aisiais. Kitai žodžiai tariant, direktyva, aš manau, yra ta proveržio priemonė siekiant padidinti įmonių veiklos skaidrumą. Realybė yra ta, kad e, sunku dabar yra bet kokiu atveju vertinti, kaip ta direktyva jau praktiškai veiks ir kokį poveikį turės ateičiai. E, kai dėl apriepties, labai trumpai norėčiau pasakyti štai ką, kągi direktyva apima pagal direktyvą įmonės turi skleisti tą informaciją, kur yra susijusi visa eilė dalykų. Tai apima aplinkos saugos, socialinius ir darbuotojų klausimus, žmogaus teisės, kišininkavimo atvejus, taip pat įvairovę susijusią su švietimu, lyčių aspekto integravimu ir daugeliu kitų dalykų. Įmonės turi atskleisti informaciją apie savo verslo modelius, apie savo politikas, įskaitant uh, to privalomo uolumo taisyklę, kai jūs privalo atlikti vienus ar kitus dalykus. Ir taip pat rizika susijusia su šiomis sritimis ir taip pat jos turi pateikti kurios finansinius rodiklius. Įmonės neturi atskleisti informacijos apie savo gyvendinamą politiką, bet direktyva prašo atskleisti e, informacijos apie tai, ar įmonės neturi kokiu nors priemonių, uh, E, numačiusios, kurios būtų neleistinos. Įmonės neturi slėpti po kilimų dalykų, kurie turi būti teikiami ataskaitose. Tai Ką apima ši direktyva? Tai apima viešo intereso padalinius, tai yra dažniausiai biržose kotiruojamos įmonės, bankai, didesnės įmonės, kuriuose dirba 500 darbuotojų. Ataskaitos turi apimti finansinių metų laikotarpį įmonės, e, kurios, įmonės, kurios yra vertinamos kaip bendro interesų įmonės, turi pateikti šią informaciją. Direktyvoje yra numatyti dalykai, kur nuo 6 tūkstančių iki 8 tūkstančių informacijos elementų yra pateikiama priklausomai nuo to, ką e, atskirose šalise, kas atskirose šalise yra vadinama bendro intereso veikla ar įmonė. Nacionalinės perkelimo priemonės dar ne visos yra įdėktos ir informacijos šia linkme dar kol kas yra nedaug. E, mes dabar vertiname nacionalinės perkelimo priemonės šio teisės akto nacionalinius teisynus. Pavyzdžiui, rytoj aš dalyvausiu renginyje, kuri CSA Europą taryba ir GRI e, rengia, kur bus teikiama ataskaita apie šios direktyvos įgyvendinimą. Taigi susidomėjimas direktyva yra rinkos dalyviai, jie tikrai aktyviai domisi. Ko norėta padė, pasiekti šiuo vertinimu? Tai m, svarbu yra tai, kad šalis, e, mums svarbu suprasti, ką, kokias teisinės nuostatas yra numačiusios, bet mums taip pat svarbu suprasti, kaip tuos reikalavimus perkelia valstybės narės į savo teisynus. Pavyzdžiui, kaip jos žiūri į atskirus direktyvos reikalavimo elementus, kaip pasinaudos galimybėmis leisti įmonėms skelbti atskiras ataskaitas ar, pavyzdžiui, ar reikalauti uh, kad įmonės valdymo ataskaitoje būtų pateikta ši informacija. Įdomu pasižiūrėti, kaip įmonės nusprendžia, pavyzdžiui, auditorių vaidmens pateikimą šiuose dokumentuose ir panašiai. Taigi svarbu mums visą tai žinoti, kad matytume, kaip direktyva veiks praktikoje. Vyksta gyva diskusija dėl visų šių dalykų. Ir diskutuojama įvairiausiuose formuose. Vienas e, dalykas patraukęs mūsų dėmesį yra klimato kaitos uh, dalykai. Jūs žinote, kad Michael Bloomberg paskelbė rekomendacijas ir jo vadovavimo grupė dėl informacijos atskleidimo susijusios su klimato kaita dėl įmonių veiklos. Tai buvo padaryta birželio mėnesį šių metų. Taigi darbas vyksta ir šią linkmę. Ir darbo grupė aktyviai šios klausimus sprendžia. Mes taip pat pasitelkėme ir aukšto lygio eksperto grupės, ją sudarė Europos komisija siekdama finansinio tvarumo. 2018 metais, tikimės, gausime pirmosius rezultatus šio ekspertų grupių. Diskusija vyksta taip pat ir rinkose tarp įvairių subjektų dėl to, kaip turėtų būti teikiamos ataskaitos. Kokie jų modeliai būtų teiktini. Direktyva numato principus, tačiau neketinama numatyti kažkokio specifinio ataskaitos modelio. Dabar vyksta diskusija dėl to, kad galbūt reikėtų didesnio aiškumo arba kokiu nors konvergencijos kriterijų toms ataskaitoms, bet visą tai galima atlikti atgal, vėliau, numatant tam tikras galimybės įvairiems patikslinimams, numatant įvairius modelius direktyva apima labai platų sektorių spektrą, iš čia kyla tam tikrų sunkumų. Ir aišku, Ir aišku, nuo to, kokie modeliai bus pasirinkti, labai daug kas priklauso. Įmonės taip pat labai įvairios ir maisto pramonės įmonės, ir aprangos bei avalinės įmonės, ir visai lė kitų. E, tad, taigi dar spersinų klausimų lieka nemažai. Taip pat direktyvo yra tokia nuostata, kur yra susijusios peržiūra. E, 2018 gruodžio 6 yra numatyta ta peržiūros data ir mes manome, kad jau tuomet turėsime pakankamai įrodymų ir informacijos, kad galėtume direktyvą, turėdami informaciją, išmintingai įvertinti. Ir kaip aš sakiau, e, įmonės neturės pateikti ataskaitų iki 2018 metų jeigu įmonės pasirinks skelbti šią informaciją kaip atskirą ataskaitą, tai tuomet jos galės tą ir daryti. Direktyva leidžia e, renkti tokias atskiras ataskaitas praėjus šešiems mėnesiams po to, kai jūs pateikė savo e, finansinį balansą, savo finansinės ataskaitas. Praktiškai tai reiškia, kad kai kurios ataskaitos gali būti 2018 trečiame ketvirtyje pateiktos. Ir mm, įmonės turės ne tik beveik metus laiko parengti ataskaitą, bet tai paliks ir mums laiko atlikti įvertinimus. Be abejo, turėtume tuos vertinimus atlikti labai atsargiai. Pavyzdžiui, turėsime pasižiūrėti, kaip egzistuojantys vertinimo modeliai, tokie, modeliai tokie kaip bendra vertinimo iniciatyva ar bendruo ataskaitų modelis veikia bendrai pačias direktyvos nuostatas ir kaip tai siejasi taip pat su uh, ankstesnės struktūros parengtomis rekomendacijomis. Taigi direktyvos įgyvendimas ir jos įvertinimas bus svarbus elementai. Dar tebelieka daug klausimų, kalbant apie įmonių ataskaitas, ypač kalbant apie nefinansinės ataskaitas. Yra tokių nuomonių, kad reikėtų labiau kalbėti apie integruotą ataskaitos modelį. Ir ten būtų teikiama ir finansinė finansinė informacija. Ir Pietų Afrika buvo lyderė šioje srityje iki šiol, dar klausimų tebe lieka. E, pavyzdžiui, e, įsipareigojimų vykdymo patikinimai tebe lieka svarbus dalykas. E, skaitmeninimas ir technologijos rytyje, šioje srityje taip pat yra ypatingai svarbus dalykas, nes finansinė, nefinansinė informacija galėtų būti uh, teikiamos e, inovatyviais, naujais keliais, kad įmonių skaidrumas padidėtų ir investuotojų atžvilgių, ir kitų vartotojų atžvilgių. Taigi darbo dar lieka daug. Mes, e, kaip jau sakiau, vertinsime įgyvendinimo ataskaitas, norime atičiau pasižiūrėti, kaip direktyva yra įgyvendinama ir aš manau, kad Europos komisija norės E, vėliau paskelbti viešą pareiškimą apie tai, kaipgi viskas vyksta. Ir manau, kad kol kas dar yra pernelyg ankstyva kalbėti apie patį direktyvos veikimą kaip tokį. Ačiū, pati pirmininkė. Dėkui Jums. Dabar laikas e, komiteto nariams užduoti klausimus, jeigu jie tokių turėtų. Pone Hautala. Dėkui. Turiu keletą klausimų, bet prieš tai dar, jeigu galima, pratesdama e, visų pasisakymų bendrą mintį, norėčiau pasakyti, kad e, šis komitetas yra įdomi kryškelė, kalbant e, apie šią labai plačią sritį. Šis komitetas turėtų imtis iniciatyvos pažvelgti į teisinį potencialą reguliuojant ir e, stiprinant bendrąją rinką, susitelkiant ties įmonių e, tinkamų tikrinimų mechanizmų ir užtikrinant e, teisę e, prieiga prie teisingumo. E, aišku, tuos dalykus turėtume e, svartyti e, vėliau. Bet dabar e, ačiū už jūsų išvalgas, už jūsų pristatymus. Dėl darbo grupės BIEC, čia mes turime BIAC darbo grupę. E, aš turiu patirties. E, dėl nacionalinių kontaktinių e, centrų veiklos. Manau, kad jų veikla galėtų būti labiau standartizuota, nes kartais pritrūksta nepriklausomų ekspertų, kurie domėtųsi e, vienu ar kitu aspektu. E, kiek suprantu, Norvegija yra sukūrusi gerą nacionalinio kontaktinio punkto ar taško modelį. Norėčiau taip pat paklausti apie e, kolektyvinį žalos atlyginimą ar e, kolektyvinius ieškinius. Čia tiesiogiai ponui Šaplier klausimas. Jūs minėjote, kad komisarė Jūri e, žada pateikti komisijos pasiūlymą dėl vartotojų apsaugos ir galimybės kolektyvinio žalos atlyginimo E, plačiau kalbant apie tartotinių įmonių aukų, galimybę siekti teisingumo, ar negalėtumėte šiek tiek plačiau pakalbėti? Dėkui. Ar viskas, ponia Atla? Taip, jau viskas. Aš galiu dar ir tęsti, tiesą sakant. Tvarka, dabar e, ponia Regner. Dėkuoju e, prelegentams už pasisakymus, buvo labai įdomu jūsų klausytis, e, drauge susidaro gana platus vaizdas, jūs kiekvienas susitelkėte į savo sritį, o mums susidaro platesnis vaizdas. Klausimai konkrečiai poniai Grandjean dėl to, ką ponas Dekers pristatė. Taigi, skaidrumas ir ataskaitų teikimo prievalės. Ar tai būtų finansinės ar nefinansinės ataskaitos, ar e, ataskaitos e, už kiekvieną valstybę. Mano klausimas būtų, kiek e, tos ataskaitos yra naudingos ar buvo naudingos e, tam, ką nuveikė Prancūzija. Ar e, tos ataskaitos yra naudingos, ar iš tikrųjų jos padeda pasiekti tuos tikslus, e, kad įmonės prisimtų daugiau atsakomybės, jaustų daugiau atsakomybės. Na ir kitas klausimas, sąsajoje su tuo, ką jūs sakėte, E, jis yra skirtas e, ponoj Kvadlyk. Klausiausi jūsų atidžiai ir man įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę apie Prancūzijos pavyzdį, apie tą būdą, e, kuriuo įmonės raginamos prisimti prievalės, atsakomybės. Vėlgi Ar jūs manote, kad tai būtų naudinga, o gal tai būtų kažkokia našta? Norėtųsi susidaryti pilnesnį vaizdą, taip sakant, sugrupuojant jūsų pasisakymus drauge. Panas Koferatijai. Aš norėčiau prisijungti prie visų padėko žodžių skirtų šnekėtojams. Labai įdomus pristatymas buvo. Visada galvojau, kad skaidrumas ir įmonių atsakomybė yra būtini dalykai. Įmonės gamina e, paslaugas, valdo tas paslaugas, gamina e, prekes. Tai yra sunki ir delikati atsakomybė, bet kokiu atveju uh, kalbant apie ES piliečių apsaugą, jiems tenka didžiulė atsakomybė. Įmonėms tenka didžiulė atsakomybė. Tiek kalbant apie vartotojus, tiek apie darbuotojus. Socialinė atsakomybė e, turi daug įvairių aspektų ir problema ne tiek e, susijusi su Europos parlamente mūsų vedamomis diskusijomis. Reikėtų tiesiog nuspręsti, ar įmoniai privaloma ta socialinė atsakomybė, ar ji gali jos laikytis nebūtinai. Įmonės socialinė atsakomybė jau 93 metais buvo aptarinėjama tema, taigi labai seniai. Čia susiduria daug interesų, tačiau progresas padarytas, pažanga padaryta nedidelė. Įmonės gali gaminti didelius kiekius savo produkcijos E, ir jeigu tos įmonės pažeidinėja kažkokias socialinės taisyklės, tai tik tais truputis pra, pa, praranda, praranda labai nedidelę dalį savo reputacijos, sakykime. Nors aš manyčiau, kad e, tokios įmonės turėtų labai didelę atsakomybę nešti štai, kad ir Šiaurės jūroje. Uh, E, plaukioja laivai, kurie negalėjo plaukioti dėl to, kad netitiko tam tikrų techninių sąlygų. Tokiais atvejais reikėtų labai skausmingai bausti įmonės. Aš manau, kad reikėtų padaryti, kad socialinės ataskaitos būtų privaro, privalomos. Aš esu už tai, kad tokia prievalė būtų įvesta ir manau, kad tai iš tiesų pasitarnautų labai kilniam tikslui. Reikia ne tik e, išviešinti tai, ką daro įmonė, bet toj tai įmonė, jeigu ji kažką pažeidžia, taikyti ir griežtas sankcijas. Ir tą reikia padaryti kaip galima greičiau, nes vienos laikosi taisyklių, kitos nesilaiko e, ir tai gali privesti prie nelojalios konkurencijos. Taigi, kas nesilaiko šių taisyklių, turi būti baudžiamas. Nes e, sankcija visada turi atgrasantį poveikį, o tai yra svarbu. Aišku, nuo realybės tokia hipotezė ko gero gerokai nutolusi, bet reikėtų pasvarstyti tokią galimybę. Dėkoju pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, kurie čia atvyko, kurie mums uh, nušvietė šią temą. E, šiandien aptarinėjama tema labai svarbi, multinacionalinės įmonės yra visiems rūpin, rūpinti tema, ypatingai parlamente. Tiesiog galima kelti klausimą, ar dabar ne. Ar neatsiranda dviejų greičių sistemos? E, viena, e, viena, viena vertus įmonės laikosi taisyklių, kita vertus multinacionalinės įmonės tų taisyklių nesilaiko, jas gali apeiti. Pažiūrėkime, kaip apie mokesčio optimizavimą šnekėjome, juk irgi multinacionalinės įmonės pradėjo e, jas apeiti. Kalbant apie įmonių atsakomybę, tai irgi yra savotiškas socialinis optimizavimas, taigi visiems reikia laikytis tos pačios strategijos. Ir ta e, tas ultraliberalizmas, ko gero, taip pat stumia, prie, e, stumia tų taisyklių nesilaikyti. Veikti reikia, kol kas sprendimų ieškome, lankščių, kalbant, e, vartojant madingus e, terminus taisyklių. Ir šiandieną mes ir kolegos norime, kad tos taisyklės būtų griežtos, tiek mes, tiek kolegos. Ko gero būtų geriau tas taisyklės griežtesnės numatyti ir jų laikytis, negu minkštas ir jų nesilaikyti. Žinoma, reikėtų e, ir skaidrumo. Skaidrumas buvo minimas e, daugelio prelegentų, multinacionalinės įmonės turi laikyti skaidrumo tokiu būdu ir e, socialinė atsakomybė iš jų pusės bus e, aukštesnė. Porą klausimų. Pirmiausia, ar manote, kad visos, visa ta praktika skatinant kurti laisvas taisyklės nėra keistina tokia praktika, kada taisyklės būtų griežtesnės ir kad būtų taikomos sankcijos. E, kada tą galima pasiekti? Aš manau, kad E, e, dar norėčiau dėl socialinių kontaktų paklausti, ar Prancūzijos kontaktas yra naudingas ar ne. Ponas Durand, dėkoju. E, pasisakom vienas prancūzas po kito Europos parlamente, netaip dažnai taip nutinka. Norėčiau pasakyti ponui Lebroton, jog norėčiau, kad jis būtų teisus dėl to, kad tik tarptautinės įmonės e, yra atsakingos už tas situacijas, kurias matome daug kur mūsų planetoje. Man nemanau, kad tik tarptautinės įmonės taisyklės pažeidinėjai yra nacionalinių įmonių, kai tai gali e, veikti visame pasaulyje ir čia turiuomenį kai kurias stambes grupės e, pramonės, Prancūzijos konkrečiai, matome, kaip jos elgėsi Birmoje ar kitur jų e, gebėjimas veikti dažnai yra priešingas toms taisyklėms, kurios yra numatytos Prancūzijoje. Man atrodo, kad aplinkos saugos ir socialinė atsakomybė ir e, yra tas dalykas, kai iškyla moralinės atsakomybės klausimas. Dažnai didžiosios šalis nenori tų moralinių klausimų kelti. Ar žmogaus vertė yra tokia pat visur planetoje. Tai štai tai čia yra tikrasis klausimas, kai Total ar kitos įmonės dirba Birmoje ar kitur, e, reikia kelt klausimą, ar aplinkos saugos normos, ar socialinės normos, kai dirba, pažiūrėjau, moteris ir vaikai pietų šalyse baisiomis sąlygomis, moraliai yra primtinas dalykas ar ne, ar teisiškai tai yra primtina, nes tos šalis, kurios netaiko tarptautinės darbo organizacijos taisyklių e, nėra atsakingos teisiškai, nes jeigu teisiškai tokios nuostatos yra priimtos, įmonė turi jų laikytis. Aš pats Birmos taisyklių teisinių nežinau, bet ir negaliu pasakyti, ar jos atitinka mūsų teisinės taisyklės. Tai yra tas klausimas, kurį šiandien turime iškelti. Šiandien to klausimo neišspręsime, bet svarbiausias ir tikras klausimas yra tas, kaip mes vertiname žmogų, kaip mes vertiname žmoniją apskritai, pačia gražiausia to žodžio prasme. Ir antras dalykas, ar galima būtų atsijėti, ir čia laukčiau teisinio atsakymo, ar galima atsijėti budrumo klausimo nuo atsakomybės, nes man tai yra du labai skirtingi dalykai. Prancūzijos konstitucinė taryba, pavyzdžiui, e, nepasisako už baudą, bet aš norėčiau sužinoti jūs, jūsų nuomonę, nes budrumas reiškia, kad prižiūrit kažką, būdit, stebit. O atsakomybė taikoma tada, kai buvo akivaizdžiai pažeista kažkas. Prancūzijoje teisinės nuostatos atsakomybės srityje nėra labai aiškios. Aš norėčiau paklausti, ar galima jūsų nuomonė būtų žengti toliau šią linkmę, kad ta atsakomybė būtų griežtai pritaikyta visoms įmonėms ir visiems jų subrangovams. Ačiū, sako pirmininkas. Tai štai. Taigi, tiek klausimų. Gal e, pradėkime dabar atsakymus. E, mano akim žiūrint iš kairės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš viso labo norėjau pabrėžti teisinį pobūdį tos direktyvos ir tų ataskaitų, kurios bus teigiamos dėl direktyvoje numatytų nuostatų. Na, negaliu komentuoti kitų teisinių aspektų, žmogaus teisės ar darbo teisės aspektų, nes tai nėra mano kompetencijos klausimai. Tačiau norėčiau pakalbėti apie būtiną direktyvos pobūdį. Direktyva numato, jog įmonės privalo laikytis e, numatytų nuostatų direktyva numato, kad įmonės e, turi e, būti atsakingos, teisiškai atsakingos ir pateikti reikalaujamas ataskaitas. Jeigu tos ataskaitos bus klaidingos ar neteisingos, tai tuomet aišku, kas bus atsakingas šiuo atveju. Direktyva taip pat numato sankcijas yra numatytos ir nu, finansinės ataskaitos, jos yra numatytos nacionalinėse teisės nuostatose, kur kalbam apie direktyvos perkelimą nacionalinę teisę, taigi yra aiški saistanti teisinė struktūra ir procedūra, kuri bus taikoma dėl ataskaitų teikimo. Kalbant apie nefinansinės ataskaitas. Ačiū. Panas Šaplie dėl e, pasiūlymo dėl kolektyvinio žal, žalos atlyginimo. E, ar yra įmanoma išplėsti taikymo sritį? Na, e, pagrindas yra. Rekomendacijose buvo palikta galimybė plėsti šias nuostatas, kad galima būtų e, teikti kolektyvinius ieškinius visur, kur vartotojų teisės rytyje nukenčia žmogaus teisės. Bet mes matome, kad dauguma valstybių narių tą galimybę dar nepasinaudojo. Taigi ne teisinis sunkumas, o politinės valios nebuvimas. E, tad vartotojas, kuris nusipirka Volkswagen automobilį, turėtų turėti daugiau galimybių ginti savo uh, teisės negu kad bulgarai ar rumunai, kurie nukentėjo į, dėl į Dunojų ištekėjusio cianido. Taigi mums atrodo mm, dabar yra antroji galimybė mums sustiprinti darbą šitoje srityje. Galbūt jau pavėlavome kad e, Teisingumo e, generalinis direktoratas pakeistų savo požiūrį, bet gal dar ir ne per vėlų. Dabar e, dėl tos kietosios teisės prieš pastatant švelnesniems nuostatoms mes pasisakėme, tarsi argumentavome dėl kietosios teisės būtinybės, bet viskas susiveda į išmoningą balansą. Manytume, kad reikia pasinaudoti e, atsiradus, atsiradusių pagrindų, pagreičių reglamentavimui. Dėl e, tinkamos stebėsenos ir atsakomybės susijimo mums atrodo, e, E, kad geriausias modelis užtikrinant tokį budrumą būtų prancūziškas modelis, e, kai greta budrumo prievalių atsiranda ir atsakomybė. Tai priklauso civiliniai teisiai, e, juolab, kad reikia galvoti apie nukentėjusiųjų įgalinimą, kaip sudaryti galimybę jiems užtikrinti savo teisės, kreiptis į teismą. Dėkui, ponas Gotflik. Dėkui, pirmininkė. E, į kai kurios klausimus reikėtų atsakinėti labai ilgai ir ilgai diskutuoti. Pabandysiu glaustai atsakyti, ar nereikėtų labiau standartizuoti nacionalinių kontaktinių centrų veiklą. Trumpai atsakant, taip, tai būtų pravartu, klausimas kaip tai padaryti. EBPO jau daug metų šis procesas vyksta tarpusavio peržiūros būdu, e, siekiant užtikrinti lygia teisiškumą, lygia vertiškumą tų e, nacionalinių punktų. Klausimas tik tai, ar reikia tą standartą primesti, ar e, veikti organiškiau. Ir BPO pasirinko pastarąjį požiūrį. Toliau e, dėl Prancūzijos nacionalinio kontaktinio centro veiklos e, iš tikrųjų labai svarbu, kad būtų kažkokie centrai, kurie e, veiktų kaip modeliniai, būtų sektini kitiems. Toliau, koks būtų mano požiūris į Prancūzijos teisę, klausimas nusipelno ilgo atsakymo, bet aš pasakysiu tik tai, kad Kaip aš savo pasakymį ir sakiau, mes šiek tiek abejojame dėl Prancūzijos požiūrio. Tai visų pirma, kad jis yra privalomas, bet taip pat ir kad yra profili, proliferacijos grėsmė. E, kitaip sakant, kad atsiras daug nacionalinių priemonių ir įmonėms bus labai sunku ir sudėtinga laikytis visų tų skirtingų nuostatų. Antra vertus, e, Prancūzijos įstatymo filosofija didelė dalimi remiasi pagrindiniais principais. E, dėl atsakingos verslo elgsenos, ar tai galėtų būti privalomas elgesys. E, reikalas tas ir yra, kad atsakingas elgesys negali būti privalomas, tai būti laisvanoriškas. Yra E, įvairiausių teisės elementų ir baudžiamojoje ir kitoje teisėje, kurie yra susiję su atsakingu įmonės verslo modeliu. Priežastis, e, kodėl daugel, dauguma elementų, kurie sudaro atsakingą verslo elgesį, e, kodėl jie nėra privalomi, todėl kad jie savo prigimtim yra labai specifiški ir kad kelia labai E, svarbių fundamentalių klausimų, pavyzdžiui, dėl e, e, ekstrateritorialumo. Taigi demokratinėje sistemoje e, neįmanoma taip paprastai pasakyti, šitas, šitas, šitas elementas turėtų tapti teisėje privalomu. Reikalas tas, kad tada tas verslo elgesys jau nustoja būti atsakingų verslo elgesių, o tampa įstatymų reglamentuojančią sistemą. Taigi e, svarbus elementas čia yra laisvanoriškumas ir būtent tuo pagrindu reiktų žengti į priekį. Aš manau, kad e, reikia vertinti e, žmogų globaliai visur pasaulyje žmogus turi turėti tą pačią vertę. Toliau, kalbant apie žmogaus teisų tikrinimo priemonės ir e, atsakomybę sąsąją tarptų dviejų dalykų, tai reikia pasakyti, kad e, e, vienas dalykas yra materialiai apibriežti atsakomybę, kitaip sakant, vengti, užkirsti kelią ir daryti poveikį ir kitas dalykas tinkamas tikrinimo E, elementas, kuris taip pat atsispindi gairėse. Dėkuoju. Ponas Rys. Labai e, trumpai, man reikės greitai ir išeiti, e, nes vėluoju į traukinį. Dėl atsakomybės daug kartų kalbėta. Jeigu visuomenė gauna patikimą griežtą, e, tinkamą informaciją, tai ji neišvengiamai į ją ir reaguoja. E, tai atsakant į klausimą dėl e, skaidrumo svarbos. Mūsų patirtis rodo, kad norint paskatinti tinkamą elgesį rinkoje, reikia skaidrios informacijos. Dabar dėl pereimo nuo E, švelniųjų priemonių prie e, įstatymų, tai e, mano organizacijoje daug organizacijų tarpusavėje dėl požiūrio nesutarė. Bet kai kalbam apie įmonių socialinę atsakomybę, tai tiekimo grandinėje labai daug įmonių veikia tokiamis sąlygomis, kur e, e, nėra labai gerai užtikrintos žmogaus teisės ir e, komitetui klausimas būtų, ar nereikėtų ieškoti kitų priemonių, tame tarpe ir paremint procesus tose valstybėse, tame tarpe ir teisinės procesus. Dabar žodis poniai Graužom. Turėjome labai daug klausimų susijusių su nepriklausomais ekspertais. Reikia, reikia kurti kontaktinius e, punktus, kaip Prancūzijoje, tai leistų patarinėti, orientuoti, e, e, kurti m, mm, skubos planus, stebėjimo planus, rinkti įvairius indikatorius. Kalbant apie skaidrumą, taip, jis reikalingas, e, sektorius turi būti matomas, e, įmonė turi būti matoma, e, turi būti patikslinama, kokie yra prisimti įsipareigojimai, kokios priemonės pasitelktos įsipareigojimas įgyvendinti. Ir jeigu jūs duodate kažkokį tai paaiškinimą, tas paaiškinimas turi būti įvertinamas. Įmonės įgyvendindamos įsipareigojimus paskiria tam tikrą laiką, kartais ir metus, ir dviejus, ir daugiau, e, bet kokiu atveju tas rezultatas turi būti e, realiai apčiuopiamas. Buvo kalbėdama ir apie Atsakomybė, atsakomybė dėl pasiekmių. Tai yra labai svarbu pabrėžti, kadangi pasiekmes kartais siekiamos pasiekmių kartais sieko, siekiama e, išvengti, bet e, priešingai įmonė turėtų prisimti pasiekmes ir e, už tas pasiekmes atsakyti, ypatingai jeigu dėl, e, dėl įmonės kaltės žuvo žmogus arba buvo padaryta žala aplinkai. Įstatymų leidėjui sunku leisti teisės aktus susijusius su morale. Vis tik reikėtų e, tam tikrų gairių susijusių su morale, kad įmonės eitų e, tą linkmę, kad taptų labiau socialiai atsakingos. Taigi e, kalbant apie pasiekmes, tai turėtų būti privalomas dalykas, kad e, būtų galima dėl neigiamų pasiekmių kreiptis į teismą ir panašiai. Mr... Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas dalykų. Kalbėjome apie tos nacionalinius kontaktinius punktus, tą tokį tinklą jų. Mano darbe tai yra dažnai aptariama tema, mes susidurėme, susidurėme su jais gera ar bloga praktika, e, sunku ją pakomentuoti. Norėčiau nu, pasakyti, kad Prancūzijos tie kontaktiniai punktai dirba tikrai puikiai. Profesinės sąjungos čia yra įtrauktos ir verslo partneriai iš šio kontaktinio tinklo veiklą. Bet e, ar kalbėtume apie Danijos, apie eilę kitų punktų, e, iš tikrųjų veikla yra gera. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė irgi yra dėgusi gerą praktiką, yra nepriklausomų narių, verslo atstovų, kurie e, turi įkūrę kitą sistemą, paralelę sistemą. Ir rezultatai yra tikrai geri. O kai dėl to šuolio nuo griežtų teisės nuostatų prie švelniosios teisės, norėčiau pasakyti štai, ką sakė ponas Rys. O kasgi geriau veikia? Jeigu peršauksit nuo švelniosios teisės prie griežtosios, tai tuomet E, išvada yra tokia, kad ta švelnioji teisė neveikia. Būtent aš dėl to ir sakiau, kad mes dar nežinom, kas veikia. Turime iš pradžių atlikti vertinimą, ar veikia ta, tos švelniosios teisės nuostatus ar ne. Ta darys vokiečiai dabar. Ir tik paskui peršokti nuo švelniosios teisės prie griežtosios, jeigu ta švelnioji neveiktų. Tai yra susiję labiau su politikos formavimo aspektais. Ta diskusija E, šiuo atveju yra kaip diskusija tarp tikinčių tas švelniosios teisės galia ir netikinčių. Tai yra politikos formavimo dalykai ir paprastai uh, turime tokiu atveju sakyti klausimą, taigi suraskime įrodymų, kas geriausiai veikia konkrečiai situacijai susiklošius. Uh, turime pasižiūrėti, kokios įmonės gairių laikosi, kokios jų nesilaiko kaip veikia nacionaliniai kontaktiniai punktai, ką jie žino apie tų teisės aktų veikimą ar neveikimą. Ir būtent dėl to tas šuolis nuo švelniosios prie griežtosios teisės nuostatų, kol kas dar yra tas klausimas, į kurį sunku atsakyti dabar. Tiesiog nelaikas. Ačiū, sako pirmininkas. Tuo būdu baigiame savo klausimus. Noriu padėkoti mūsų gerbiamiems prelegentams, kad atvyko į mūsų posėdį ir pasidalijo savo žiniomis, savo patirtimis su mumis. Manau, kad tiems, kurie dalyvavo mūsų seminare, tai buvo iš tikrųjų didžiulis žinių praturtinimas. Norėčiau užbaigti mūsų posėdį pranešdamas, kad rytoj vyks neįlinis mūsų posėdis Luksemburgė. Autobusas išvyksta 7 ryto, ryto, pabrėžia pirmininkas. Ir lauksiu jūsų, jūsų visų rytoj ryte autobuse. Tai bus lapkričio 28 diena bus Jūri Afko bendras posėdis 11.45. AFKO komiteto posėdžio metu. Kalbėsime apie tarp institucinio sustarimo dėl geresnės teisėjų kūros įgyvendinimą. Kitas komiteto posėdis vyks uh, gruodžio 7 dieną. Ačiū visiems už dalyvavimą.